Bien, est-ce que les parlementaires veulent bien siéger Labadiena, regis kolegos turėtų jau nusiteikti posėdžiui. Bien, mes chers collègues, en... Gerbiami kolegos, pradėdamas šį posėdį, Mūsų komiteto norėčiau atsiprašyti pirmininko vardu. Jis negali dalyvauti posėdėje. Paskui nuo 16 valandos kolega Baštat ir kolega Stas ir galbūt kolega Liberatskis pamainomis pirmininkaus posėdžiui. Norėčiau jums šį beitą pranešti. pono Engverdį klausimai, o jis yra buvęs uh, auditorių rūmų narys, buvo numatyta kovo 3 dieną, o dabar data pasikeitė, klausimai vyks kovo 17 dieną. Koordinatoriai nusprendė klausimus rengti būtent tą dieną. Gavau darbo atvarkę, gavau mūsų paskutinio posėdžio tiksliau protokolą sako pirmininkas. Ar turite dėl to protokolo kokiu nors pastabų? Regis nėra, tad manysime, kad protokolas yra patvirtintas. Dabar siūlau pereiti prie balsavimo. Ir kaip žinia, pirmiausia, balsuosime Balsuosime be kortelių ir pradėsime nuo balsavimo dėl kovos su sukčiavimu 2009 metai. Bendrinių finansinių interesų apsauga. Ketvirtasis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Le vote est ouvert. Madame Makovey qui prend la parole Non. Alors, la machine. Balsuojame stiklių kortelėmis. Baigėme balsuoti. Marche pas la vôtre Non. Ah. Donc l'amendement est repoussé. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta šeštasis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas. Siūlomas atskirasis balsavimas, pirmoji dalis. Balsuojame dėl jos. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Esame gavę žodinį pakeitimą. Dėl antrosios dalies. Kas pateiktų žodinį pakeitimą, kolegos? Pone Andrėjas, prašom. Prašom, ponė Andrėjas, pristatykite žodinį pakeitimą. Pakeitimas be kita ko figuruoja balsavimo sąraše, sako pirmininkas. Komisija siūloma prisimti atsakomybę, kalbant apie e, valstybių narių veiklą. E, tais atvejais, kai tenka kovoti su sukčiavimo atvejais, net jeigu komisija turi pakeisti e, nuobaudų sistemą dėl netitikimų. Toks būtų pakeitimas. Antroji aštuntojo pakeitimo dalis pradeda balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas, pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta, dešimtas pakeitimas, balsuojame. Balsuojame. Patvirtinta. 11 pakeitimas pradedam balsuoti. Baigėme. 12 pradedam balsuoti. Baigėme. Patvirtinta. 13. Balsuokime. Baigėme balsuoti patvirtinta. 14 pakeitimas balsuokime. Baigiame. Patvirtinta 15 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 16 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 17 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Prašom, ponė Makovei. Taip, žodinis pakeitimas pakeičia e, Estiją, Ispaniją. Ponas Gajer, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes turime žodinį pakeitimą žodiniam pakeitimui. Kadangi trūksta dviejų svarbių žodžių. Ponios Makovai formuluoti dar palieka vietos interpretacijai. Kitaip tariant, gali sudaryti įspūdis, kad pusė pinigų kurių, e, kurie buvo panaudoti šiuose šalise, buvo panaudoti sukčiaujant, o tai, kaip žinia, yra netiesa. Komisija kaip tik pastebi, kad pusė padarytų klaidų e, gali būti padarytos dėl sukčiavimo. Tad mes norėtume papildyti ponios Makovai pakeitimą, patikslinant šį beitą. Reikėtų pridurti, kad e, reiškiamas susirūpinimas dėl galimai srukčiavimo atvejų. Ispanija, Austrija ir galbūt kitos šalis galėtų e, turėtų susirūpinti dėl bendrijos pinigų panaudojimo, kadangi e, panaudotos, bent pusė panaudoto lėšų gali būti panaudotos sukčiavimo būdu. Na taip, aš turėčiau pareikšti pritarimą šiam žodiniam pakeitimui. Pirmininkas, ar aš teisingai supratau, kad mes pridėsime tuos abu žodinius pakeitimus, taip? Tvarkoj, tada 17 pakeitimas su abiem žodiniais pakeitimais. Balsuojame, kolegos. Dvatiklių. Baigiame. Patvirtinta. 18 pakeitimas. Balsuokime. Ponas Gair, prašau. Ähm, die S&D-Fraktion hat da ein ähnliches Problem. Das mag an der Übersetzung. Mes turime vėlgi panašią problemą, galbūt dėl vertimo. Ta problema iškyla. Mes norime, kad komisija mums paaiškintų, kaip ji padarė būtent tokius vertinimus dėl galimo sukčiavimo procento ir ar klaidų procento. Mes nebejojame komisijos pateiktais skaičiais. E, tiesiog reikėtų pasakyti, kad mums kelia susirūpinimą Ispanijoje ir Prancūzijoje pastebėti galimai sukčiavimo atvejai. Taip, taip ir reikėtų prašyti, kad tai yra galimai sukčiavimo atvejai. Taigi. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Neveikia balsavimo aparatas. Pradėkime, balsuokime dar kartą. Baigiame. Patvirtinta. 19. Pakeitimas atsimtas, taip? Taip, ponė Andresen. Atsimtas, taip? Dabar žodinis pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas. Numeris pakeitimo yra B. Jūs turite šį pakeitimą savo plankuose. Siūlau iš karto balsuoti. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Dvidešimtasis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kompromisas A. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 23 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį gavote. Tai yra D pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 25 balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. 26 pakeitimas, 3 dalis. Pirmoji dalis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Antroji dalis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta trečioji dalis. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta 27 pakeitimas. Baigėme balsuoti. Atmesta. 28. Dvi jo dalis. Balsuome dėl pirmosios. Pradedam. Baigėme balsuoti. Atmesta. Antroji dalis. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 39 bals, e, pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas B. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pereiname prie 32 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 33 pakeitimas. Balsuokime. Baigiam balsuoti. Atmesta. 34. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. Dabar siūlau balsuoti dėl pakeitimų bloko nuo 35 iki 41. Ar visiems tai tinka? Taigi balsuosime dėl viso bloko, jeigu visiems tinka. Pradedam balsuoti. Baigėme. Patvirtinta. Pone Makoviai, prašau. Kai dėl žodinio pakeitimo noriu pateikti techninį patikslinimą. 14 jame pakeitime yra kalbama apie mano keliamą klausimą. 40 tiksliau pakeitime yra kalbama apie tai. Dėl šio pasiūlymo nebalsuosime, tačiau sekretoriatas pasiūlys jūsų, pasižymės jūsų pasiūlymą. Einame 30, 35 pakeitimo. Prie pirmojo pakeitimo tiksliau. Dabar balsuojame dėl pirmo pakeitimo. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Balsuokime. Regis dar yra kolegų norinčių pasisakyti. Kolega Gaira, prašau. Pane pirmininkė, man atrodo, čia susidurime su procedūros problema, nes čia yra iniciatyvinis pranešimas. Pone Andreasen pasiūlė mums procedūrą, kuri mūsų supratimu yra negalima. Tad norėčiau kreiptis į pirmininką ir paskelbti šį pakeitimą nepriimtinu. Dėl to, kas siūlo ponė Andresen, turėtų tartis frakcijos. Ponė Andresen, prašau. Aš manau, kad mes čia kalbame apie procedūros klausimą. Klausimas yra tas, ar turime balsuoti dėl to komitete ar plenarinėme posėdėje. Daugiau neturiu ką pridurti. Na, sekretoriatas perspėjo, kad nepriimtinas yra toks pakeitimas, tačiau turiu klausimą, kodėl jį reikėjo rašyti balsavimo sąrašą tokiu atveju. Tai štai, siūlyčiau štai ką. Laikysime nepriimtinu šį pakeitimą, remdamiesi sekretoriato patarimu, o plenarinėme posėdėje kolegija turės galimybę savo pakeitimą pateikti. Trečiasis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Trečiasis pakeitimas. Trečiasis. Balsuojame dabar dėl jo. Baigiame. Atmestam. Galutinis balsavimas dėl nuomonės viso teksto. Balsuokime, kolegos. Liuotiklių. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 19 kolegų balsavo už, 2 susilaikė ir niekas nebalsavo prieš kolegą Gajerį, paprašysime pranešėjui perduoti sveikinimus parengusiam nuomonę, kadangi pranešėjas pranešė, kad negalės posėdį dalyvauti. Pereiname prie kito pranešimo. Bank, Europos investicijų banko metinė ataskaita. Paragraf 1, amendement. Pirmoji dalis Pirmasis pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas pradedame. Baigiame. Atmestas ketvirtasis pakeitimas pradedame. Baigiame balsuoti. Atmestas penktasis pakeitimas pradedame. Baigiame. atmestas. Septintasis pakeitimas pradedame. Baigiame. Atmestas šeštasis pakeitimas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Aštuntasis pakeitimas pradedame. Baigiame. patvirtintas. Devintasis pakeitimas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Dešimtasis. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Vienuoliktas. Pradedame. Baigiame. Pakeitimas patvirtintas. 12 pakeitimas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 13 pakeitimas pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 14 pakeitimas pradedame. Baigiame. Patvirtintas 15. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Pirmasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 18 dabar pakeitimas. Pradedame balsuoti. Pr baigiame balsuoti. Patvirtintas. 19 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Antrasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Pereikime prie galutinio balsavimo. Pradedame. Balsavimas baigtas. Nubalsuota už 19, už 2, prieš niekas nesusilaikė. Sveikinu pranešėją. Dabar pereikime. Prie darbo tvarkės prie kito darbos varkės klausimo.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 Hello? It's okay. Witam serdecznie w kolejnym punkcie naszego posiedzenia. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Jis pažymėtas šeštuoju numeriu. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Tarybos rekomendacijas pristatys ponas Solbetsi Vengrijos Respublikos ekonomikos ministerijos valstybės sekretorius. E, dabar Vengrija pirmininkauja ir taip pat norėčiau pasveikinti poną Šemetą, kuris yra audito ir kovos su sukčiavimu klausimus kūruojantis asmo komisijoje. žodis tarybos atstovui. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, gerbiamas komisarė Šemeta. Visų pirmiausia, leiskite padėkoti, e, leidus man atstovauti pirmininkaujančią valstybę ir pasakyti jums kalbą ir leiskite pasakyti, uh, Aš e, jau prieš porą e, metų e, buvau Europos parlamentų to narių, tačiau Dabar gyvenimo aplinkybės pasikeitė ir aš esu kitokio dabar padėtyje. Aš norėčiau E, pasakyti keletą įvadinių pastabų. E, ponai ir ponios, gerbiami kolegos, aš anksčiau e, paprastai kalbėdavau tik tai savo gimtają kalbą, tačiau dabar kalbėsiu angliškai, nes manau, kad jums bus lengviau sekti. Taigi, man didžiulė garbė ir didžiulis malonumas e, kalbėti šiam komitetui šiandien. E, kalbant apie biudžeto įvykdinimo e, tvirtinimą ir teikiant rekomendacijas įvykdžius ES 2009 metų biudžetą. Ekofino taryba e, vasario 15 dieną e, tai patvirtino ir perdavė Europos parlamentui. E, šis darbas vyko ilgai ir buvo atliktas 2009 metų biudžeto įvykdymo išanalizavimas ir taip pat buvo patikrinta audito e, rūmų, išanalizuota audito e, rūmų ataskaita. Visų pirmiausia, taryba e, pastebi ir vertina audito e, rūmų pastebėtus pagerėjimus ir sumažėjusių paklaidų bei klaidų lygį. Taryba vis dėlto susirūpinusi E, kad e, audito rūmai e, reiškia susirūpinimą dėl tam tikrų biudžeto dalių ir mano, kad reikėtų pagerinti ES išteklių valdymą. Einamasis programinis laikas laikotarpis e, jau vyksta, tačiau yra reikalinga atlikti keletą pakeitimų. E, todėl taryba e, norėtų matyti sklandesnį neteisėtai išmokėtų lėšų susigražinimą ir bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Gerbiami kolegos, aš norėčiau pristatyti Jums e, e, tarybos nuomonę, e, dėl kurios taryba rekomenduoja patvirtinti įgyvendintą biudžetą. Visų pirmiausia, jau tretieji metai, kai ES metinės sąskaitos ir ataskaitos skaidriai atspindi pinigų srautus ir sąskaitų būklę. Audito rūmai patvirtino e, ženklų pagerėjimą įvairių e, operacijų srityje. E, per pastaruosius metus nuolat mažėjo klaidų lygis E, ir dabar klaidų, paklaidų lygis sudaro nuo 2 iki 5 procentų. E, taryba ypatingai yra patenkinta e, stebėdama pagerėjimą sanglaudos politikoje, kadangi buvo įgyvendinta eilė priemonių tiek komisijos ruoštų, tiek valstybės narės atliko eilę pagerinimų. Tačiau yra vis dėlto išmokėjimų, kurie buvo padaryti e, klaidingai padarius pažeidimus ir sumažėjo nuo 11 procentų iki 3 procentų tokių atvejų. Toksai signalas yra labai e, svarbus, tai mes turime šį signalą pasiūsti Europos mokesčių mokėtojams. E, Europos e, ir pasaulinės e, krizės laikotarpiu tai yra labai svarbu. Nacionaliniai biudžetai turi būti griežtai kontroliuojami ir aš puikiai tai žinau kaip Vengrijos atstovas. Mes vertiname tuos pagerėjimus, kuriuos pastebėjo audito rūmai. Šis teigiamas vystimasis E, turėtų nenutrūkti ir atmais, e, ateinančiais metais. Nes pa, nekreipiant, nepaisant visų tų teigiamų poslingių, yra vis dėlto ne visai patenkinama prie padėtis ir mes turime dirbti e, toliau gerindami padėtį išmokėjimuose vis dėlto pasitaiko reikšmingų e, klaidų ir išmokėjimai nėra visiškai efektyvūs. Ypatingai kalbant apie nuosavuosius išteklius ir žemės ūkio e, sritį. E, lyginant su pastaraisiais, ankstesniaisiais metais, pastaraisiais metais nederamų išmokėjimų skaičius šiek tiek padidėjo. Ir pagrindinis e, tikslas yra e, vadinamasis DAS arba auditorumų patikinimo pareiškimas. E, yra numatoma padidinti ar ateinančiais metais priežiūrą. Ir pažeidimus E, būtina e, ir toliau mažinti jų lygį, paklaidų e, lygį. Tačiau pastaraisiais metais tikrai buvo pasiekti pagerėjimai. Programiniam laikotarpiu nuo 2007 iki 2013 metų buvo numatytos gairės ir numatytos aiškesnės, skaidresnės taisyklės. Su naujų programinių laikotarpių susijusi išmokėjimai yra didesni. E, ir tai rodo, kad mes esame tinkamame kelyje ir turėtume toliau dirbti šią linkmę ir nedaryti jokių skubotų pakeitimų. Nepaisant to, e, būtina supaprastinti tolės e, ateityje e, valdymo sistemą. Kai, kurie, kai kurios nuostatos ir dabar dar kelia susirūpinimą. Reikia lengviau taikomų taisyklių. Tačiau yra operacinės programos E, finansinio valdymo ar viešųjų pirkimų sistemos. Šiame kontekste e, taryba vertina komisijos finansinio reglamento pasiūlymą. E, šis dokumentas dar nėra galutinai parengtas ir 2009 bei ankstesniais metais dar įvertindami praėjusius laikotarpius turime į tai atsižvelgti. Tai turėtų būti padaryta per artimiausius mėnesius. Būtina atlikti supaprastinimus ateinantiems ataskaitiniams laikotarpiams. E, Leiskite priminti, kad e, supaprastinimai yra svarbiausias mūsų e, tikslas. Ir galiausiai leiskite pakalbėti apie itin, e, itin didelę klaidų atiteisimo ir neteisėtai išmokėtų lėšų susigražinimo svarbą, kadangi tai turi didžiulę reikšmę saugant bendryjų finansinius interesus. E, neteisėtai išmokėtos ar klaistingai išmokėtos sumos turėtų būti susigražintos o pradėti mokėjimai turėtų būti sustabdyti e, arba panaikinti. Komisijos e, lygmenyje e, būtina priimti, patvirtinti mechanizmą valstybėms narėms, kurios, kuris padėtų neteisėtai išmokėtų lėšų susigražinimą ir kad visi asignavimai būtų naudojami kaip galima skaidriau ir pagal paskirtį. E, dabartinės ekonominės krizės metu būtina pasiūsti tinkamą signalą mūsų valstybių piliečiams. Ir mes neturėtume dar kartą sudaryti įspūdžio, kad ES biudžetas yra nesuvaldomas. Tai būtų tikrai labai nepalanku ne tik ES institucijoms, bet ir e, visai ES. Būtina pasiūsti aišku signalą e, remiantis e, turimais dokumentais, E, audito rūmų patikinimo pareiškimu, kad esame teisingame kelyje ir tai turėtume pripažinti. E, e, mūsų veikla per pastaruosius metus tai aiškiai liudija. ES lėšos yra tinkamai panaudojamos ir valdomos tiek ES, tiek ES valstybėse narėse. Tai liudija ir audito rūmo ataskaita. Komisija ir valstybės narės vis dėlto pripažįsta, kad būtina ir toliau daryti e, e, pažangą, e, o devintųjų metų rezultatai yra tikrai daug žadantis. Todėl mes rekomenduojame Europos parlamentui patvirtinti 2009 metų biudžeto įvykdinimą. Taip pat leiskite priminti, kad 22 institucijų e, biudžetus taip pat rekomenduojama patvirtinimą. E, žinoma, reikėtų paminėti, e, kaip pastebi ir audito rūmai, reikėtų siekti tolimesnių pagerinimų, tačiau vis dėlto taryba rekomenduoja patvirtinti ir šių 22 agentūrų biudžetų įvykdinimą. E, ponios ir ponai, dėkuoju, kad išklausėte, lauksiu jūsų pastabų. Ačiū, ponas e, valstybės sekretorių Bečiai. Labai malonu jūs čia matyti, jūs e, buvote mūsų kolega, o dabar kalbate tarybos e, vardu ir manau tai galėtų būti nebloga prognozė e, mūsų šalims ir visai Europos Sąjungai. O dabar duosiu, suteiksiu žodį ponui komisarui Algirdui Šemetai. Prašau, žodis jums. You, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Beksiai, valstybės sekretoriau, mėly parlamento nariai, norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Vengrijai ir tarybai už pateiktas rekomendacijas ir už rekomendaciją suteikti komisijai e, biudžeto vykdymo patvirtinimo patikinimą. 2009 metais buvo padaryta pažangos, tačiau aišku, silpnų vietų tebe lieka, daug darbo lieka visiems susijusiems su ES programų įgyvendinimu ne tik komisijai, bet taip pat ir valstybėms narėms, kurios e, apie 80 procentų viso ES biudžeto tvarko. Pirmiausia, mums reikia pagerinti mūsų e, kontrolės sistemos efektyvumo, nes paaiškėjau, kad nėra tik iš dalies efektyvi. Taip pat svarbu 2009-2013 metų programas e, įgyvendinti tinkamai. Labai svarbu užtikrinti, kad tos programos būtų įgyvendintos ir kad jas tinkamai įgyvendintų valstybės narės ir komisija. E, taip pat labai svarbu pagerinti lėšų išieškojimo sistemą. Svarbu, kad tas išieškojimas būtų patikimesnis, kad jis vyktų greičiau. Labai svarbu yra sumažinti klaidų lygį ir užtikrinti, kad ES pinigai pasiekia tuos, e, kuriems jie reikalingi ir kad jie naudojami geriems tikslams. Komisija nori prisidėti prie visų tų pastangų, e, kad pinigai būtų panaudojami ten, kur reikia. Svarbu, kad nereikėtų griebtis tokių priemonių kaip mokėjimų stabdymas ir panašiai. Nors tai gali būti taikoma tais atvejais, kai kyla nesklandumai. Mokesčių mokėtams labai svarbu žinoti, kur patenka ES pinigai didžiaja Europos komisijos veikla priklauso nuo valstybių narių atskaitomybės ir pranešimo apie tai, kaip biudžetas įgyvendinamas. E, komisija mano, kad nacionalinės valdovos e, valdžios struktūros, kompetentingos administracijos struktūros turi ir, to, ir turės toliau teikti ataskaitas apie tai, kaip skirstomi ES pinigai. Čia labai svarbu uh, užtikrinti, kad ES biudžetas yra tinkamai panaudojamas ir tvarkomas ir e, labai svarbu yra pagerinti valstybių narių atskaitomybę. Europos komisija tikisi, kad dėl šio siūlymo bus rengiama diskusija, e, be kita ko, kitą savaitę šią temą vyks ir seminaras Briuselėje dalyvaus Europos parlamento atstovai, nacionalinių administracijos kompetentingų struktūrų atstovai ir komisijos tarnybų atstovai. Galiausiai taisyklės yra sudėtingos ir iš čia kyla daugiausia klaidų. Europos komisija dės ir toliau pastangas, kad būtų galima pasiūlyti supaprastinimo priemonės, kurios būtų naudingos parama gaunantiems. Bus peržiūrimos, peržiūrimos finansinės taisyklės. Bus peržiūrimas taip pat E, ir juridinis pagrindas taikomas kitos kartos ES programoms. Aš manau, kad šį kartą biudžeto įvykdymo patvirtinimas mums visiems bus proga išsiaiškinti, kokias priemonės ir toliau reikia įgyvendinti, kokios turi būti įgyvendamos nedelsiant. Visa tai bus labai svarbu rengiantis kitos kartos ES programoms. Turime būti tikri, kad tos programos bus uh, E, gerai subalansuotos kainos ir kokybės požiūrių ir kad jos bus tinkamai gyvendinamos. Ačiū ponui Šemetai. Turime tris kalbėtojus, kurie nori pasisakyti. Norėčiau pirmiausia kreiptis į koordinatorius, gal politinių frakcijų vardu kas norėtų tarti žodį. Nobody, so. Niekas. Ponas Hatsimakakis nori kalbėti. Jis yra koordinatorius. Prašau. So like to... Na taip, aš esu ir pranešėjas. Jūs norite kalbėti dabar, ar ne? Ne, diskusijose regis. Tiesiog palaukite savo eilės, siūlo pirmininkas. Pirmiausia, ponas Filner, prašau. Mr. Hadzimarkakis, you will be the fourth speaker. Okay, okay I'm a little bit confused now because I. Da, šiek tiek susipainiojau. Daug kas susikerta, persikloja, persidengia. Padarykim štai kaip. Aš užduosiu keletą klausimų gerbiamam valstybės sekretoriui. Susitelkime iš pradžių prieš, prie tarybos. E, taryba pateikė savo rekomendacijas, o paskui perėsime prie kolegos pranešimo ir prie pono Šemetos. Ar jums tinka toks scenarius, kolegos? Nes Buvo puiku jūsų klausyti, buvo įdomu išklausyti, kaip taryba masto visais šiais klausimais. Čia svarbus du dalykai. Pirmiausia, norėčiau išgirsti tarybos komentarus. Na, suprantu, kad taryba prieimė regis vienbalsiai sprendimą. Tačiau trys valstybės narės susilaikė, anksčiau regis taip nėra buvę. Gal būtų galima pakomentuoti šią situaciją. Gal būtų galima padaryti kažkokį pareiškimą, kuris nebūtų vat, pirmininkaujančios valstybės pareiškimas, bet kuris mums būtų vis tik įdomus. Taip pat norėtume išgirsti jūsų komentarų dėl nacionalinių deklaracijų. Ar apie tai buvo diskutuojama taryboje, kai buvo priimamas sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo? Mes žinome, kad yra problemų, kurios tebe išlieka, pavyzdžiui, kalbant apie regioninius fondus ir panašiai. Mes čia parlamente girdime, kad reikia, kad valstybės narės tas programas laikytų kaip sa savas ir kad jos labiau prisimtų už jų gyvendinimą atsakomybę. Ir valstybės narės gali mums padėti suteiktamos e, geresnė informacija ir užtikrinamos geresnė ES lėšų kontrolė. Ar taryba galėtų, ar valstybės sekretorius galėtų šio klausimo mums pateikti komentarų. Dėkui. Uh, Dėkuoju. Aš e, valstybės e, sekretorių paprašiau išklausyti ir vėliau atsakyti į visus jūsų paklausimus. Pana Zondergar, žodis jums. Ačiū, aš norėčiau padėkoti ministrui už paaiškinimus. Norėčiau užduoti tris klausimus. Jūs pabrėžėte, kad kai kuriuose srityse situacija pasitaisė. Nežinau, ar gerai pasakiau, e, supratau, bet jūs man pasakėte, kad nuo 11 iki 3 procentų. E, ir dabar tas e, pagerėjimas įvyko pagal kažkokias tai naujas taisyklės ir ne, norėčiau išsiaiškinti tiesiog, ar galima čia atmesti kažkokį tai statistikos atsitiktinumą. Arba ar galite atmesti tokią prielaidą, kad kitais metais situacija pablogės? Nes jeigu dėl statistikos kažkokių tai ypatybių situacija pagerėjo, tai tada, o gal ir taisyklių dėl kažkokių tai taikymo pagerėjo situacija, tai tada reikia padaryti taip, kad tos taisyklės būtų taikomos visada. Ar jūs optimistiškai ar, per, ar pesimistiškai žiūrite, ar čia visą laiką ta situacija gerės? Kitas klausimas. Ką diskutavo taryba apie didesnę šalių atsakomybę? Sakykime, buvo finansų ministrų pareiškimai padaryti e, ir kaip konkrečiai valstybių narių atsakomybė padidinta. Trečia. Mes kalbame apie vairias agentūras, jai, joms tekančią atsakomybę, apie komisiją ir panašiai. O kokobių komitete mes norime gauti atsakymus į iškeliamus klausimus. Tad norėčiau išsiaiškinti, ar ministras iš tiesų uh, galėtų kaip nors atsakyti į tuos klausimus, kuriuos mes užduodame tarybai. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju. Pone Ivanova, prašau. But, uh, Gal galėtumėte kartu užduoti klausimą ir pasisakyti uh, bendroje diskusijoje, kad laiko sutaupytume. Jeigu daugiau klausimų nėra, e, tuomet ponas Hatsimarkakis dar norėjo. Ar diskusijos pasisakymas, ar klausimas, ponas Hatsimarkakė? Tai pastaba būtų. Gerai. Aš galėčiau užduoti šimtą klausimų, tačiau e, norėčiau visų pirmiausia padėkoti padėkoti pirmininkaujančiai valstybei ir tarybai už atvirumą, kadangi jūs tikrai esate labai atviri ir mes matome permainas. Tačiau turėčiau pasakyti tarybai, kad tai šiek tiek šizofreniška, tai ką jūs mums pristatote, kadangi viena vertus jūs ateinate čia su E, jūs pristatote čia rekomendaciją, kuri tam tikrą prasme kritikuoja komisiją, nes reikalaujate daugiau aiškumo, e, daugiau skaidrumo. Kita vertus, jūs e, reikalaujate ir iš valstybių narių Ir svarbiausias pavyzdys būtų Junktinė karalystė, kadangi Junktinė karalystė yra viena iš trijų e, valstybių narių, e, kurios nėra pasirašusios bendros rezoliucijos, kurios susilaikė. Ir e, tai buvo pirmas kartas, kai valstybės narės susilaikė Švedija, Niderlandai ir Junktinė karalystė, kadangi jie nepasisako už situaciją, už tai, kaip fondai yra valdomi Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje visos programos buvo nutrauktos 2010 metais. Ir aš norėčiau paklausti, kokia yra iš tikroji jūsų pozicija. E, po 16 metų, manau, atėjo laikas detaliau pasižiūrėti, kaip mes galėtume viską pakeisti. Ir aš norėčiau padėkoti komisarui Šemetai, kuris bendradarbiavo su mumis ir, ir kalbame apie bendrą ginklą. Mes turime išvardinti ir sugėdinti tas valstybės, kurios bendradarbiauja ir, tos, kurios nedabra, ir pagirti tas, kurios bendradarbiauja. E, e, yra valstybės narės, kurios reikalauja paklyst, paklusti taisyklėms, tačiau pačios to nedaro. Tai yra pasitikėjimo krizė, o mokesčių mokėtojai nori e, iš mūsų e, ir iš jūsų taip pat, o jūs, būdamas m, e, ankstesnių parlamento narių, e, tikiuosi tai suprantate dar geriau, kad yra labai sunku, kaip jūs sakėte. 80 procentų lėšų yra valdoma bendrai. Ir yra valstybių narių, kurios veikia nepakankamai skaidriai. E, kalbu apie nacionalinės valdymo deklaracijas, nes nėra visais atvejais pateikiama informacija, kaip valdomi fondai. E, ir ponas Šemeta tiesiogiai apie tai neužsiminė, e, tačiau bendradarbiavimas, kuris vyksta tarp komisijos ir kokobių, e, yra puikus pavyzdys. Ir, ir galų gale ne finansų ministrai tai pasirašys. Tai bus e, vadybos link, lygmenyje. Tačiau yra keturios valstybės narės, e, visų pirmiausia Niderlandai, kurie pateikia pusę, e, puikia informacija, tačiau yra daugelis kitų valstybių, kurios nepateikia visiškai jokios informacijos arba nepakankamai e, informacijos. Jūs patys valdote fondus, tačiau 30 procentų atvejų sanglaudos fondai kaip sako audito rūmų išvados, yra problemiškai valdoma. Tai kokiagi yra tikroji jūsų strategija? Kadangi jūs sakote, e, yra neigiamų dalykų, bet vis dėlto jūs sakote, kad reikia patvirtinti biudžeto įvykdymą. Tai kaip tai suprasti? Tai yra tam tikra šizofrenija. Thank you very much. Dėkoju. E, dabar e, noriu paklausti pono Gairio, ar jis užduos klausimą, ar tik bendro pabudžio pastabą. Jeigu klausimą, tai prašau, pradėkite nuo klausimo. Na. Mano klausimai labai panašus kaip ir tie, kuriuos uždavė pranešėjas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti valstybės sekretoriui Labai ačiū, kad paaiškino mums tarybos poziciją. Jis pasakė, kad e, taryba reiškia nerimą. Na, teisingai pasakėte, nes mes nerimaujame lygiai taip pat, ypatingai nerimaujame dėl valstybių narių ir dėl tarybos elgesio su finansiniais klausimais. Aš vis mažiau ir mažiau suprantu, kas čia vyksta. Šiandieną jau nebegalima pasakyti, kad logiškai finansus tvarko taryba. Ištisas naktis leidžiame su vyriausybių atstovais, šnekėdami apie e, tai, kaip turi vystytis ir kaip vystosi ES biudžetas, kas jame darosi. Ir aš kaip biudžeto e, specialistas, kaip biudžeto kontrolierius, lygiai taip pat viską matau, kaip ir kolega Hatsimarkakis. Mes diena iš dienos matome, kad valstybės narės nelabai gerai arba nepakankamai gerai tvarkosi su ES viešaisiais ištekliais. Na ir tai tikra tiesa. Aš tą progą norėčiau užduoti klausimą, ar visa tai ekofinė kažkokios tai įtakos turi ir kaip taryba su valstybėmis narėmis ketina spręsti ar pasprendžia šiuos klausimus. Sakykime, dėl įvykdymo patvirtinimo procedūros, jeigu yra kažkokių tai valstybių, kurios susilaiko, tai tada savaime suprantama valstybės narės pačios savo pasirašo prastus pažymius. kai įvedamos tos valdymo sistemos, tai tada tos valdymo sistemos būna labai sudėtingos. Ir, e, sakykime, žemės ūkio finansų sistemoje, kur yra viskas be galo sudėtinga, yra priimtinas tam tikras klaidų skaičius. Tačiau savo metinėje ataskaitoje auditų rūmai mums sako, kad kai tam tikra dalis biudžeto uh, E, tenka valstybių narių atsakomybei. O tada jau valstybės narės konstatuoja, kad būtų gerai, jeigu geriau tvarkytumėmės su viešaisiais ištekliais. Tai mano klausimas būtų toks, ką daro valstybės narės, kad susitvarkytų su savo pačių įsipareigojimais, nes čia man atrodo, kad paliekame labai daug spragų ir atvirų durų. Pone Jena, ačiū pirmininkė. Negaliu atsispirti pagundai. Ir nepasveikinti pono Veksi su paskirimu į šias pareigas. Aš norėčiau tą progą jo paklausti, ką galvoja taryba, kuriai vadovauja Vengrija. Nes tvirtinant įvykdymo patvirtinimo procedūrą mūsų institucijoje, iki šiol taryba e, niekada nieko konkretesnio mums taip ir nepasakė. Ir aš norėčiau dar išsiaiškinti kada gausime dokumentus, nes dokumentus gauti mums reikia. Čia mažiausia, ką galime padaryti. Per, pavyzdžiui, pernai gavome, kągi galime konkretaus padaryti, jeigu iki taikinimo procedūros kažkokio tai posėdžio mes nieko negauname konkretaus paskaityti. Like ask... Dabar uh, Inga Borgres, prašau. Also, um...

tarybos įvykdymo patvirtinimo procedūros. Ką čia darysime? Kokios čia yra pozicijos? Atrodo, kad jau yra e, susitarimų protokolo projektas, kurį trečiadienį turėtumėm pristatyti protok e, koreperui. Keista, nes protokolo tarp tarybos ir e, parlamento nėra. Sakoma, kad yra toks susitarimo protokolas, tačiau jo nėra. ir tai, kaip mes vykdome savo demokratinės teisės, tai, man atrodo, uždedamas nemenkas apinas ir jis mums Vokietijoje, sakykime, e, ministro ataskaitos daromos panašiai taip kaip copy-paste. Toks plagiatas išeina. Ir tik tais datą tiesiog galima pakeisti, o visa kita, visa, visas tas tekstas lieka toks pats. Aišku, labai daug kantrybės reikia, nes dažnai interesai kertasi. O antras klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra toks. Kaip Jūs įsivaizduojate įvairiuose, įvairiuose tarybos padaliniuose tuos konfliktus ir kaip juos galima suvaldyti? Kada galima tikėtis geresnių rezultatų, kalbant apie projektų įgyvendinimą. Dar vienas kalbėtojas, sako pirmininkas mano sąraše, ponė Ivanova. Ir dar norėčiau auditorumų paklausti, ar ketina dalyvauti diskusijose. Taip, ketina auditorumai dalyvauti. Pone Ivanova. Dėkoju. Norėčiau labiau komisijos mm, biudžeto vykdymo patvirtinimą labiau pakomentuoti. Na, o šiaip, kad e, ne, turime progos duoti klausimus pirmininkaujančiai valstybei. Daugelis jų jau buvo užduota. Tačiau turiu dar vieną klausimą. Ką, kaip dabar pirmininkaujantį valstybę galite nuveikti, kad būtų galima surasti kompromisą dėl nacionalinių deklaracijų, valdymo deklaracijų? Ar Na, o paskui, aišku, norėsiu kalbėti apie komisijos e, biudžetų patvirtinimą. Prašom, kitam kolegai žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpas klausimas. Vienas iš svarbiausių elementų demokratijoje yra, yra atskaitomybė ir skaidrumas. E, tačiau ES mastu mes jau 16 metų nesulaukėm jokios politinės atskaitomybės. Ir mano klausimas valstybės sekretoriui būtų toks. Jis atstovauja 27 valstybėms narėms čia. Tad kaip taip nutinka, kad tokia esminė vertybė, kaip politinė atsakomybė ir atskaitomybė ES lygių išnyksta. Mes neturime šito, valstybės narės to nedemonstruoja. Mes tiesiog matome, kad išvengiama tos politinės atsakomybės. Labai sunku išaiškinti, kam nors šioje planetoje. Tai, kad e, valstybės narės neprisima politinės e, atsakomybės. Žmonės net nesidomi tomis atskiromis deklaracijomis. Mes juk turime tam tikrą kontrolės struktūrą, kuri turi atlikti jai tenkantį darbą, o politinės atsakomybės neprisimama. Kaip čia vyksta? Vyksta. Na, o dabar, ponia Karjolaitė, prašo žodžio, prašau. Ačiū pirmininkė. Žinoma, e, auditorumai e, nenorėtų į politinės diskusijas veltis, e, tačiau auditorumai džiaugiasi galėdami įsilieti į diskusiją kartu su taryba dėl finansinio valdymo ir auditorumai rūmai E, nemato jokių problemų dėl to, kaip yra interpretuojami e, e, rezultatai. Tačiau svarbiausia yra tai, kad ši teigiama tendencija išsilaikytų. Dėkoju. Dėkoju už tokį glaustą pasisakymą. Taigi, Pone Makovai, ar jūs labai norėtumėte pasisakyti, ar nelabai norėtumėte, kadangi mums trūksta laiko, sako pirmininkas. Man sekretoriatas sakė, kad jūs norėjote pasisakyti, tačiau nežinau, ar dar iki šio tebe norite. Prašau, prašau. Taip, aš Libe komitete e, dirbu ir aš norėjau paklausti dėl komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir manau, kad tai yra sekantis darbo tvarkės punktas. Taigi, e, gerbiamas e, valstybės sekretoriau, paprašysiu jūsų atsakyti į pateiktus klausimus. Ir dabar norėčiau paprašyti jūsų e, pasidalinti įspūdžiais, e, kaip pasikeitė jūsų situacija dirbant parlamente ir dabar taryboje. Koks jausmas yra? Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Visų pirmiausia, E, į jūsų klausimą atsakydamas noriu pasakyti, kad tikrai pas, e, situacija labai pasikeitė, kadangi aš dirbau su jumis transporto komitete ir mes labai daugeliu atžvilgių labai puikiai bendradarbiavimo ir, ir toks jausmas dabar, kai aš, ka, lyg tai aš apsilankyčiau namuose. Žinoma, turėtume suvokti tą faktą, kad esame 27 valstybės, kurios yra lygios ir kitos yra dar lygesnės. Taigi e, sudėtingus klausimus turime e, aptarti. Taigi labai malonu, kad jūs prisiminėte, na, kad mes buvome kolegos ir aš tikiuosi, kad aš patenkinsiu jūsų lūkesčius. Na, o dabar e, dėl tarybos e, ir susilaikymo balsuojant. Taip, trys valstybės susilaikė balsuojant, teikiant šią rekomendaciją ir visiems žinoma, kad jos e, priėmė vienašalikas deklaracijas, tačiau 85 procentai balsų taryboje pasisakė už biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir dauguma e, tarybos narių sutiko su išvadomis. E, tiek e, Korepero, tiek biudžeto komiteto rekomendacijomis. Ir dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad šios valstybės nebalsavo prieš, o susilaikė. Aš neturiu įgaliojimų val... minėti tas tris valstybės, tačiau jūs jas paminėjote. E, tačiau aiškus tai, kad tos valstybės mano, kad tai yra jų vidaus procedūra. Ir, ir mes Turime gerbti šiuo atžvilgiu ES valdymo taisyklės. Tačiau turėčiau pasakyti, kad net šitos trys valstybės patvirtino auditorumų ataskaitos išvadas. Ir manau, kad jos e, taip pat pasisakė už didesnį e, valdymo kontrolę ES e, fondų ir lėšų 2009 metais. Tačiau e, būsimosiuose diskusijuose e, dėl finansinių taisyklių bus galimybė mūsų institucijoms, tiek tarybai, komisijai ir valstybėms narėms ir parlamentui aptarti visus šiuos iškeltus e, klausimus. Tai yra tuos klausimus, kuriuos iškėlė tos trys valstybės. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad valdymas vyksta tinkama linkme Ir e, kalbant apie politinę atsakomybę, kurią minėjo jūsų kolega, jūs esate visiškai teisus. Visi turime politinę atsakomybę. E, tačiau yra ir tarybos, ir parlamento atsakomybė. Ir tarybos politinė atsakomybė yra stebėti, kad būtų laikomasi ES sutarčių. Taigi aš imuosi politinės atsakomybės arba tarybos ruoštų arba parlamento ruoštų. Svarbiausia, kad mes laikytumėmės taisyklių, išanalizuotume audito rūmų ataskaitą ir remdamiesi jų ataskaitą siektume pagerinimų, numatydami tam tikras priemonės. Ir galiu pasakyti, e, kad daug pagerinimo galima pasiekti, analizuojant auditorumų išvadas. Taigi, kaip ir minėjau, esame teisingame kelyje ir turime tik tai toliau žengti šiuo keliu. O kas dėl valstybių narių ir jų auditorių, tai yra labai svarbu. Jos turi pačios stebėti, kur yra pažeidimai, kur yra daromos klaidos ir tas klaidas ištaisyti bei susigražinti neteisėtai išmokėtas lėšas. Tam, kad galėtų tiesiai pažvelgti į akis savo rinkėjams ir mokesčių mokėtojams. Ir dar vienas labai ypatingas klausimas, kurį norėčiau pakalbėti, tai yra biudžeto įvykdymo patvirtinimo mechanizmas. Ir e, tai yra. Mm, būtent todėl aš čia ir esu kom, e, tarybos vardu, e, remiantis E, sutartimi aš turiu atstovauti ne tik bendrą tarybos poziciją, bet ir ES sutarties dvasę. Taigi, todėl mes rekomenduojame patvirtinti komisijos biudžeto įvykdymą 2009 metais. Tačiau tiesa, kad mes norėtumėm daugiau pažangos e, bendradarbiavimo srityje. Tiek vidinių ataskaitų požiūrių, kuriuose nebuvo nustatyta pažeidimų valdant tarybą, parlamentą ir komisiją. Tačiau, kad sistema būtų veiksminga, kad bendradarbiavimas vyktų sklandžiai, būtinas teigiamas poslinkis šią linkmę. Ir aš manau, kad artimiausiomis savaitėmis, atsakydamas į parlamento poziciją, manau, mes pasiūlysime Europos parlamentui e, e, sudaryti susitarimą arba susitarimų protokolą, kaip pana, ponia Greslė sakė, kad nėra supratimo. Tačiau tokie klausimai nėra reglamentuojami ES sutartyje ir mes norėtume pažangos remdamiesi gerą politinę valią tarp mūsų e, dviejų institucijų. Ir todėl, manau, reikėtų susitarimų protokolo, kuriame būtų numatyta, kaip mums toliau elgtis. Tačiau jeigu mes imsimės savo atsakomybės, o jūs imsite savo atsakomybės, tai mes tikrai numatysime tam tikrą veiksmų žemėlapį veiksmų programą ateinantiems penkeriems metams ir turėsime bendrai priimtas procedūras, kuriomis galėtume, e, galėsime vadovautis e, valdant savo institucijas. Ir aš tikiuosi, kad per artimiausius e, savaitės bus teigiamas poslinkis šioje srityje. Ir kai kalbame apie politinę atsakomybę, norėčiau paminėti, kad neturėtume siekti painioti biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimą su kitais klausimais. Ir aš norėčiau paprašyti jų nepainioti šių dalykų, nesuplakti jų į vieną. Ir manau, kad svarbiausias klausimas per artimiausius metus, e, atsiprašau, mėnesius E, visų pirmiausia būtų 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, o toliau bendradarbiavimo stiprinimas tarp mūsų institucijų. Manau, visi turėtume būti lankstus, e, tai svarbu pademonstruoti iš abiejų pusių, iš abiejų institucijų. E, mano nuomonė, tai yra svarbiausias dalykas. Žinau, žinau, kad mano laikas baigėsi. Ne, pirmininkas sako, kad yra dar visus keturios minutės. Galiu pasakyti, kad kitoje pusėje dirbti buvo lengviau. E, tikrai, kitoje stalo pusėje dirbti buvo lengviau. E, galbūt anksčiau ar vėliau šis klausimas e, vėl bus aktualus. Na, o dabar dėl fondų valdymo. Kaip minėjau, 2009 metais pirmą kartą audito rūmai e, patikrino 2007-2013 metų e, finansinės e, programos mokėjimus ir sanglaudos srityje padaryta nemažai atradimų ir aš manau, kad mes turėtume tęsti šį darbą ir aš taip pat norėčiau paprašyti valstybių narių nustatyti griežtesnės e, kontrolės nuostatas, kad pasiektume geresnių rezultatų. Na ir metinės suvestinės. Manau, kad metinės suvestinės mm, turėtų skatinti išlaidų skaidrumą. Tačiau komisijos siūlymo susijusio su finansiniu reglamentu e, perspektyvoje galime padaryti žingsnį šios procedūros linkme. Galėtume pasiekti paprastesnės ir skaidresnės kontrolės procedūros. Na, bet kontrolė visada kelia problemų. Ir dar kartą norėčiau priminti finansinę krizę, kai galime pagilinti kontrolę, tai kainuos daugiau. Kiek mes turėtume teikti dėmesio, skirti dėmesio kontroliai ir lėšų kontroliai. Jūs turėtumėte apie tai galvoti ir to nepamiršti, kad bet kokia kontrolė kainuoja. Na, o yra e, komisijos siūlymas e, šioje srityje ir taryba e, juos tuos siūlymus išnagrinės ir per artimiausias savaitės išreikš savo nuomonę. Dėl tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir mūsų rekomendacijų aš jau minėjau. Ir dar kažkokio klausimo liktai nepaminėjau, tai yra atsakymo į jį. Ir galutinės pastabos, kadangi liko tik vieną minutę, visų pirmiausia, dėkoju Jums e, už pastabas. Aš matau, kad Jums rūpi šis klausimas ir aš būtinai prie šių klausimų sugrįšiu biudžeto komitete ir e, korepere. E, Aš tikiuosi, kad ir parlamentas, ir komisija, ir, ir taryba e, tikrai veiks toliau iš vien siekdami efektyvesnio fondų panaudojimo. Tačiau nepamirškime, kad išlaidų kokybė pagerėjo. Ir turime žengti toliau, gerbėmi buvę kolegos, gerbiami parlamento nariai. Tikiuosi, kad per artimiausias savaitės, kaip minėjau, e, mes surenksime nemažai naudingų diskusijų dėl finansinių e, taisyklių. E, tačiau šiame kontekste norėčiau, kad jūs nepamirštumėte ir savo politinės atsakomybės ir parodyti savo teigiamą požiūrį tvirtinant biudžeto įvykdymą. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Dėkoju, ponė ministrė. Jūsų atsakymai buvo iš tiesų labai spūdingi. Pone Ines Aila Sender norėtų dar papildomų 40 sekundžių regis, ar ne? Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Pirmiausia, leiskite padėkoti ponui Beksei už jo paaiškinimus E, dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo tarybai. Na, suprantu, kad laiko trūksta, tačiau pagunda yra didžiulė. Mes ilgą laiką buvome atsakingi už tai, kad patvirtintume biudžetą, o ne kalbėtume apie jo valdymą. Taigi norėčiau, kad taryba mus laikytų kaip vieną iš tų institucijų, kuri yra patvirtinanti biudžeto įvykdymą. Biudžetas tai yra kas kita, įvykdymo patvirtinimas, štai kas yra svarbiausia. Mes tiesiog nesutiksime su tuo, kad parlamentas būtų laikomas ta struktūra, kuri visą labo teikia rekomendacijas. Ne, mes esame ta struktūra, kuri teikia savo rekomendacijas E, patvirtinimą. Labai trumpai atsakymas. Na, aš suprantu, kokios yra jūsų pareigos ir kompetencija patvirtinant biudžeto vykdymo patvirtinimą. E, aš žinau, kokį vaidmenį jūs pati vaidinate šiame procese. Aš būtinai perduosiu jūsų žinę siunčiamą tarybą ir galite būti tikra, kad mes tikrai į tai atsižvelgsime. Mučias gracijas, ispaniškai priduria tarybos atstovas. Pirmininkas dėkoju. Šeštasis darbo tvarkės punktas yra baigtas nagrinėti. Ačiū ponui komisarui, ačiū ponui ministrui, ačiū auditorumo atstovams už dalyvavimą. Pone komisarė ir jūs, gerbiamas atstovė iš auditorumų, likite su mumis septintajam darbo tvarkės punktui. Turiu gerą naujieną jums visiems. Ponas Bart Štas perims pirmininkavimą posėdžių, tai yra visada puikiai naujiena. Dėkoju visiems. Thank you very much, madam. Thank you. Thank you very much. Nice to help us. It is my pleasure. Goedemiddag collega's. Mijn excuses dat ik er uh, niet van bij. Labadiena gerbiami kolegos. Atleiskite, negalėjau dalyvauti šio posėdžio pradžioje, tačiau aplikosaugos komitete esu šešėlinis pranešėjas mūsų aptariamų klausimų. Vyksta bendro sprendimo prieimimo procedūra e, dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir man ten teko ginti savo frakcijos poziciją. Dabar septintasis darbo tvarkės klausimas mūsų posėdžio. Kalbame apie biudžeto vykdinimo patvirtinimą. Kolega Hatsimakakis yra pranešėjęs šiuo klausimu. Jorgo, jums pirmiausia žodis, pristatykite savo pranešimą. Na, o paskui kreipsiuosi į auditorumų atstovus e, ir galiausiai kreipsiuosi į poną komisarą, kad ir vieni ir kiti pateiktų savo komentarus. Iš karto po pono Hatsimakakis pasisakymo ir pasisakyti auditorumo atstovus, o paskui diskutuosime. Prašom, kolega. E, dėkoju. Matau, kad jau kai kas išėjo, tarybos atstovai išėjo, tačiau šis veitas jau buvo iškelta, klausimas tikriausiai paminėti. Turime pasakyti, kad taryboje e, kad šiuo atveju, kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, patvirtinančios institucijos yra dvi - taryba ir parlamentas, ir tai yra labai svarbu. Europos komisijagi įgyvendina ES politiką - sanglaudos, žemės ūkio ir taip toliau ir panašiai. Norėčiau padėkoti, ponė pirmininkė, už tai, kad galiu čia pristatyti 2009 m. biudžeto vykdymo patvirtinimą yra iškilę visai eilė politinių klausimų ir prieš leisdamas į juos norėčiau aptarti šiek tiek savo pranešimo struktūrą. Po įvado jūs matote, kad yra ABCDE skyriai numatyti. A skyriuje yra kalbama apie bendruosius dalykus bei svarbiausiosios temos, kurios liko pirmajame skirsnyje apie tai kalba ir e, auditorumai, paskui ten yra kalbama apie korekcinius mechanizmus, taip ir panašiai, beje skyrius apie kažkokius specifinius dalykus, kur kalbam apie tai, ką pažymėję yra auditorumai, e, apie specifines politikas, tokias kaip e, pilietiškumo augdymo, švietimo, ekonominius ir socialinius reikalus ir panašiai. Ir galiausiai mes turime naują elementą, turime C ir D skyrius, Juose jie tiksliau bus siūlomi tada, jeigu atidėti siūlysime biudžeto vykdymo patvirtinimą. Tai tuomet e, ten išdėsime, išdėsime priežastis, kodėl taip atsitiko, kodėl siūloma atidėti. Komitetams tuomet taip pat reikės numatyti E, veiksmus tam tikrus ir apie tai bus kalbama D skyriuje. Bet kaip jau sakiau, tais atvejais, jeigu uh, siūlysime atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą, jeigu patvirtinsime biudžeto vykdymo, e, pat, jeigu vyk, patvirtinsim biudžeto įvykdymą, mes galbūt E skyriuje kalbėsime apie galimus kažkokius pakeitimus. Komisija, aišku, tikisi, kad C ir D skyriai nevaidins jokio vaidmens. Tai štai, Aš tik tai čia dabar paaiškinau, kam tų skyrių šitiek reikėjo. Na, o dabar norėčiau padėkoti komisarui šiemetai už tai, kad laktyviai dirbo, teikdamas mums pagalbą, atsakydamas į vairius užduotus klausimus, kalbėdamas apie būsimą strateginę politiką. E, ten mes kelime klausimus, kaip ateityje dirbti šiais klausimais. Aš jau sakiau, kad 16 metų buvo taip, kad problemų vis būdavo pasitaikydavo. Baroso komisija buvo išsikėlusi tikslą tą biudžeto vykdymo patvirtinimą gauti pagaliau pozityvų, kad tas das vadinamasis būtų pozityvus. Buvo pareikšta tam tikrų pageidavimų ir man labai malonu padėkoti komisijai kad buvo reaguota į mūsų prašymus greitai, kad buvo stengiamasi pateikti viską, kad būtų galima sureaguoti kiekvieną pageidavimą, nusiskundimą ir panašiai. Mes per savaitę maždaug gaudavome viską, ko mums reikėdavo. Tuo būdu buvo galima siūlyti kažkokias pagerinimo priemonės ir panašiai. Norėčiau tarti keletą žodžių svarbiausiais dalykais. Buvo pasiūlyta 16 tokių laiptelių. Pirmiausia, Mes jau diskutavome su e, tarybai pirmininkaujančios valstybės atstovais, mes kalbėjome apie nacionalinės valdymo deklara, deklaracijas. Turime aiškiai pasakyti, kad ši stadija yra labai svarbi. E, čia parlamentas pareiškė savo pageidavimus. E, reikėtų, kad šias deklaracijas pasirašytų nacionalinių valstybių finansų ministrai. Mes matėme, kad tikrai labai sunku politinių lygmenių to pasiekti. Mes šito pasiekėm ir tai yra toksai pirmas laiptelis, e, kalbant apie materialinius pasiekimus. Norėčiau pasveikinti Jūs, ponė komisarė, šiemetą, nes Jūs pateikite labai aiškių kriterijų sąrašą. Valstybės narės ir šio komiteto nariai tuos kriterijus gavo. Jūs E, išaiškinote, kokie yra tie kriterijai, kuriuos jūsų nuomonė turi atitikti valstybės narės, e, rengdamos savo valdymo deklaracijas dėl to, apie, dėl to kaip jos tvarko e, joms patikėtas ES lėšas. Jūs minėjote keturias valstybės narės, kurios rengia tokias ataskaitas reguliariai, kitos mažiau uoliai veikia E, tačiau mes turime kalbėti apie tai šiandien, kai tos valstybės narės atitinka tos jūsų kriterijus, norėčiau jūs paskatinti ir toliau e, kalbėti ir apie kitas valstybės narės. Visą tai mums yra labai svarbi informacija. Kaip jau sakiau, tai yra pirmas laiptelis, pirmas žingsniukas ir mes tiesiog norėtume, kad tai būtų įgyvendinta praktikoje. Tiesiog, kai bus rengiamos E, kai bus rengia. bus rengiama nauja biudžeto sistema, tiesiog e, būtų džiugu, kad būtų remiamasi konkrečiai tais kriterijais. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti komisaro Haną. Norėčiau pasakyti, kad kai jam pateikiau metinės ataskaitos rezultatus, o ta ataskaita buvo tikrai labai paini, paini, tuomet komisaras dar nebuvo informuotas apie redakciją. Jis tik išgirdo apie principus šį beitą. Tačiau ir iš tikrųjų labai svarbu, kad komisarai būtų atskaitingi, kad jie atsiskaitytų nuolatos apie tai, ką jie veikia, nes jie turi politinę atsakomybę tam tikrą. Dėl to aš labai sveikinu tai, kad komisijos pirmininkas jis pats iškėlė šį politinės atskaitomybės klausimą. Buvo išsiųsta vidinė nota e, dėl to, kad generaliniai direktoriai turi informuoti komisarus apie galimas siūlomas išlygas, apie problemas bent kartą per metus. Tačiau mes norėtume į pranešimo apibendrinimą įtraukti formuluotę dėl to, kaip valstybės narės e, susitvarko ar nesusitvarko su išlaidomis. Apie tai, komisarė, šiame mes diskutavome. Aš manau, kad tas apibendrinimas pranešimas bus ta vieta, kur kaip tik apie tai reikia kalbėti, nes ten bus aiškiai išdėstama, kaip, valstybės nar, kaip valstybėms narims sekasi tiksliau, geriau ar netaip gerai. Kitas dalykas. Dėl mokėjimų sustabdymo, laikymo, ar, laikino sustabdymo ar visiško sustabdymo. Tai yra naujas elementas, kurį komisaras e, pateikė ir aš norėčiau padėkoti už tai vėlgi, kad gavome sąrašą, kada mokėjimai buvo sustabdyti 2010 metais. Aš minėjau tam tikrus skaičius, ponas Bekšai taip pat minėjo šį faktą. Visos programos, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje buvo sustabdytos, išimtos iš jo sąrašo. Dėkoju Jums už skaidrumą, ponė komisarė. Tai yra naujas instrumentas, nauja priemonė, kuri apima laikotarpį nuo 2009 metų. Yra sunku gauti skaičius dėl ankstesnių metų, tačiau yra buvę tokių sustabdymų. Tai buvo priimti politiniai sprendimai ir norėtume, kad jūs pateiktumėte sąrašą tų sustabdytų mokėjimų. Jūs įsipareigojate tai padaryti ir aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbu. Tačiau mums reikia tam tikro automatizmo. Kada galima visiškai nutraukti mokėjimus ar laikinai juos sustabdyti? Aš norėčiau irgi, kad E, egzistuotų tam tikri labai aiškus kriterijai, kuriais atvejais mokėjimai yra stabdomi visiškai ar laikinai. E, tebe turime dar tą tokią aiš, nelabai aiškę savoką, kur sakoma, kad mokėjimai gali būti stabdomi ar galėtų būti sustabdyti. E, Maničiau, kad čia reikėtų suformuluoti aiškiau ir paskelbti aiškius kriterijus. Didžiausia problema yra e, išmokėtų lėšų išieškojimas, atsiemimas pirmininkaujančios valstybės atstovai, tarybos atstovai vengia šitos temos. Aš manyčiau, kad mes turėtume sulaukti memorandumo, kur būtų suprantamai išdėstyta vizija dėl to, kokias finansinės korekcijas reikėjo atlikti praeitie. Ir mes norėtume jūsų paprašyti skaičių, kiek pinigų buvo išieškota, kiek buvo atsimta. Manau, kad skaičiai bus nelabai dideli. Tai gali privesti prie idėjos, kad mokesčių mokėtojas moka du kartus. Tai yra ta tema, prie kurios dar turime sugrįžti. Prie to turėtume grįžti tada, kai sulauksime jūsų memorandumo. Tai turėtų įvykti apie balandžio mėnesį, jei neklystu. Kitas dalykas. E, įvertinimo pranešimai ateityje. 318 straipsnėje Lisabono sutarties apie tai kalbama. Pirmą kartą 2011 metais tas dokumentas bus teikiamas už 2010 metus. Na, dėkojame už tai, kad jūs vėlgi ėmėtės renkti kriterijus, jūs e, numatote aiškius rodiklius šitam ir e, siek, siekiam bus atlikti auditą dėl to, kaip yra stengiamasi pateikti ataskaitas ir panašiai. E, aš manau, kad jūs dirbsite šią kryptim, norėčiau pakviesti taip pat ir audito rūmus čia suvaidinti esminį vaidmenį, vaidmenį vertinant, kaip tinkamai buvo vykdomas auditas, kaip tinkamai buvo rengiami pranešimai. Metinėse diskusijose jūs taip pat labai kviestume dalyvauti. Ir jūs komisarė, ir taip pat auditorumo atstovus. Ir paskutinis dalykas tai yra supaprastinimo reikalai. Sveikinu jūsų iniciatyvą vėlgi prisimti įsipareigojimą parengti supaprastinimo gairias. Na, suprantu, kad e, finansinės taisyklės ir bus ta vieta, kur tas supaprastinimas bus labiausiai reikalingas birželio pradžioj, pabaigoje Liepos pradžioj, regis tų pasiūlymų sulauksime, mes galėtume jūsų dar iki biudžeto vykdymo patvirtinimo e, parengti keletą praktinių pavyzdžių, kur jūsų manimų reikėtų pritaikyti supaprastinimo taisyklės. Gerbiami kolegos, džiaugiuosi galėdamas pateikti jums informacijos apie tai, komisaras Šemeta ir jo kabinetas ir visos tarnybos e, dirba tikrai puikiai. Mes bendradarbiavome sklandžiai. Galite perskaityti jums visiems išsiųstą laišką, gerbiami kolegos, ir aš tikiu, kad Europos komisija ne tik žengia teisingų kelių, bet iki kovo pabaigos ar iki mūsų balsavimo komitete tikrai pateiks visus reikiamus informacijos elementus ir atsakys į visus dar kol kas atvirus klausimus. Tai štai. Norėčiau pasakyti, kad mūsų darybų startas su komisija buvo puikus, tačiau mes turime galimybę tai pakeisti. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad esam geram keli, tačiau tas kelias dar kol kas yra pasiekęs tik pusiaukelę. Dėkoju. Uh, Ačiū gerbiamas pranešėjų. Dėkoju komisarui už tai, kad atsiuntėte labai išsamų laišką mums ir dabar norėčiau uh, suteikti žodį aud audito rūmų atstoviai, e, kad pakomentuotumėte tai, ką pasakė ponas Hatsmarkakis. Uh, Dėkoju visų. Pirmiausia, e, norėčiau pasakyti, kad audito rūmai nenorėtų leistis į politinės diskusijas. Uh, ar su, patvirtinti biudžeto įvykdymą ar ne, mes nematome e, čia ypatingų e, problemų dėl audito išvadų. Mes tikrai esame dėkingi už e, šią išsame diskusiją gerbiamam pranešėjui. Dėkoju. Dėkoju. Daug dabar norėčiau suteikti žodį poniai Šemetai. E, ponas Fielner ir pona Ivanova vėliau norėtų pasisakyti. Atrodo, daugiau pasisakančių nebus. Prašau žodis e, komisarui. Prašau, jums proga apginti savo poziciją ir atsakyti jums e, pateiktus pono Hatsimarkakį klausimus. You, Ačiū ponas pirmininkė, ačiū ponas pranešėjai, gerbimi uh, E, parlamento nariai. Visų pirmiausia, auditorumų ataskaitą e, gavau lapkričio mėnesį ir nuo to laiko vyko labai e, vaisinga diskusija. Su komitetu buvo pateikta eilė klausimų ir prašymų ir komisija stengiasi kaip galima išsameu į tai atsakyti. Komisijos atsakymai į šešius klausimus e, e, pateiktus 113 pranešimo projekto puslapyje. Visų pirmiausia, kas susiję dėl e, privatlumų nacionalinių valdymo ataskaitų. E, E, komisija yra paskelbusi savo nuomonę, jūs esate su jie susipažinę ir pagrindinė išvada yra tai, kad šiame etape nacionalinės deklaracijos nesuteikia arba tik iš dalies suteikia informaciją komisija dėl patikinimo proceso. Šis dokumentas suteikia techninės gairias E, atkreipiant dėmesį į nacionalinių institucijų dėmesį. E, visų pirmiausia, tai susijęs su esminiais elementais e, numatytais finansinėse taisyklėse, kur sakoma, kad e, nacionalinės atsakingos institucijos turėtų pateikti išsame nacionalinę valdymo ataskaitą nepriklausomams auditoriams. Ir todėl norėčiau paprašyti e, paremti jūs šį naują atskaitomybės instrumentą e, numatomą finansinėse taisyklėse. Ir šis naujas procesas bus įvertinamas E, komisija ir parlamentas e, darys spaudimą valstybėms narėms, e, kad jūs labai rimtai svarstytų šį klausimą ir politiškai patvirtintų tai. Na, o dabar antras dalykas dėl komisijos valdysenos struktūros ir sintezės ataskaitos pranešėjas savo pranešimo projekte mini E, kad e, tai idealiu atveju tai turėtų būti pasirašyta politinėme lygmenyje atsakingo komisaro ir e, komisijos pirmininko. Komisijos patikinimo procesas yra pagrystas aiškia atsakomybė tarp vykdomojo ir tarp politinio lygmens. Veiklos ataskaitos yra labai svarbus dalykas ir e, komisija, e, visas e, komisaro kabinetas mano, kad tai yra būtina. Štai kodėl aš paprašiau centrinės tarnybas atnaujinti instrukcijas, generalinis direktorius metinėje ataskaitoje patvirtins, kad jie yra informavę e, visiškai apie išlygas e, susijusias su veiklos ataskaita. Ši, e, šios nuorodos buvo aiškiai paskeltos tarnybose, tiek, tiek aš, tiek komisijos pirmininkas reikalavome kad informacija būtų kaip galima plačiau paskleista ir e, pabrėžiame jos svarbumą. E, komisijos e, e, susitikime posėdėje tai bus patvirtinta ir jums informacija bus išsiusta. Na, o dėl e, automatinio mokėjimo atšaukimo arba sustabdymo. Nuo 2007 iki 2013 metų yra numatytas aiškis, aiškus teisinis pagrindas, kada mokėjimai galėtų būti sustabdyti arba atšaukiami. E, yra e, sudarytas 2010 e, metais įvykusių sustabdymų arba atšaukimų sąrašų. Vyko konsultacijos įvairių generalinių direktoratų su audito rūmais, vertinant nacionalinės valdymo sistemas sąnglaudos politikos srityje. Rengiant metinės veiklos ataskaitas buvo papildoma nuostata numatyta, reikalaujanti pateikti papildomą informaciją apie nutrauktus arba sustabdytus mokėjimus. E, aš e, informuosiu jūs e, ir toliau apie tolimesnius žingsnius e, šioje srityje, e, kokiais atvejais e, gali būti įmamasi mokėjimų sustabdymo arba atšaukimo. Dar kitas dalykas korekcinis mechanizmas. Komisija sutinka su pranešėju, kad ypatingai svarbu nustatyti griežtas taisyklės, kaip panaudoti ES biudžetą. E, finansinės e, korekcijos e, arba atitaisimai yra ypatingai svarbus valstybių narių lygmenyje, ypač kai kalbame apie neteisėtai išmokėtų sumų susigražinimą iš gavėjų. Dabar faktinis sistemos įgyvendinimas, jis reikalauja nuolatinio įvertinimo ir šiais metais ypatingas dėmesys bus e, teikiamas e, valstybių narių veiklos rezultatams šioje srityje. Komisija yra numačiusi eilę susitikimų su valstybių narių kompetitingomis institucijomis ir yra numačiusi specialų modelį, kaip atlikti e, specialų į priemonių auditą nuo 2011 metų. Aš atsiųsiu Jums e, šį meno, e, memorandumą iki balandžio mėnesio pabaigos. Na, nu, dabar norėčiau perėti prie penktojo pranešėjo pateikto klausimo dėl įvertinimo ataskaitos dėl 118 Lisabonos e, sutarties e, straipsnio. E, manau, kad tai suteiks puikią galimybę papildomai įvertinti Europos programų ir veiksmų efektyvumą. Ir įvedus tuos pagrindinius rezultatų rodiklius, tai bus įmanoma. Ateities įvertinimo ataskaitos bus grindžiamos e, atitinkamais ES veikimo sutarties straipsniais. Mes turėtume užtikrinti užtikrinti, kad e, įvairios e, sistemos ir schemos turėtų būti realistiškos ir įmanomos įgyvendinti. Ir jūs žinote, kad e, komisija nekarta yra skelbusi, kad supaprastinimas yra pagrindinis esminis žodis komisijos veikloje ir tai atsispindės finansinėse taisyklėse. Tai bus į ypatingai svarbu e, rengiantis e, e, naujoms finansinėms programos, programoms. Komisija jau rengia supaprastytas taisyklės, kurių tikslas supaprastinti visų subjektų dalyvavimą ateities programuose. Visų pirmiausia, reikėtų parengti supaprastinimo gairias, kai tarnybos E, renks teisės aktus naujajam finansiniam laikotarpiu, kad visas e, e, darbas būtų vykdomas nuosekliai. Na ir dar norėčiau informuoti Jūs, kad mūsų analizė jau parodė, kad yra keletas valstybių narių, kuriuose yra nemažai išlygų, kurias pastebėjo mūsų generalinis e, direktorius. E, tai yra valstybės narėsi, kuriuose yra daug sustabdytų arba atšauktų mokėjimų arba e, didelis klaidų lygis. Visų pirmiausia, turime pagerinti E, pagalba ir sustiprinti prevencinės priemonės, kaip pavyzdžiui mokėjimo atšaukimas arba sustabdymas, e, taip pat finansinė, e, kore, finansinės korekcijos ir neteisėtai išmokėtų lėšų susigražimas ir komisija tikrai tai darys. Taigi pristačiau jums priemonės, kurių komisija ketina imtis ir šios priemonės yra e, pateiktos jūsų pranešimo projekte. Aš norėčiau, kad jūs priimtumėte gerą sprendimą, kadangi ant stalo prieš jūs yra du galimi scenarijai. Dėkuoju uždėmesi. Dank u commissaris, eh, bedankt voor de, de antwoord. Ačiū, ponė komisarė. Dėkuoju už atsakymus ir manau, kad dabar galiu pasakyti jog esu liudininkas to, kad dirbome tikrai intensyviai. Turime tam tikrą patirtį sukaupę iš biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, keičiamasi duomenimis tarp komisijos ir pranešėjo. Tas keitimasis duomenimis buvo tikrai aktyvus, intensyvus. Ponas Šemata dėjo daugybę pastangų, kiti komisarai taip pat. Jie užmesgė kontaktus su pranešėjų, su šešėliniais pranešėjais ir aš mačiau, kad komisija tikrai su malonumu teikia reikiamą informaciją. Ponas Filner, o paskui ponia Ivanova, prašau. Dėkoju. Kai buvau naujokas parlamente prieš šešetą metų, man nepatikdavo, kaip žmonės kalbėdavo jie pradėdavo gerbiamas ir fantastiškas pranešėjų ir taip toliau ir panašiai, gerbiamas fantastiškas komisarai ir taip toliau, o paskui sakydavo, na, viskas labai gražu, bet aš visiškai nepritariu tam, kas jūsų popieriuose pasakyta. Ir aš sakau, kad dabar šešis metus vyko procedūra taip, o dabar regis pradės keistis, ačiū Dievui. Bet vis dėlto noriu pradėti nuo padėkos ponui Hatsimarkakiui Tačiau turiu keletą klausimų. Vieniems iš, iš tų dalykų, kuriuos čia paminėsiu, pritariu, kitiems nelabai. Na, kad bendradarbiavimas buvo puikus, tai gerai, nes iš tikrųjų džiugu, kad ta e, biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra praktiškai ar tik neįvyks dar prieš balsavimą. Nes aš manau, kad Na, gerai yra tai, kad regis atsiras tų pasikeitimų, kurie mums visiems bus naudingi. Bet, <laughs> bet. 13 procentų, ar ne? Apie juos buvo daug kalbėta šiandien. 30 procentų. Norėčiau susielgti prie D dalies. Mes kalbėjome apie įvairius dokumentus ir veiksmus, kuriuos apie kuriuos norime, kad būtų atsiskaityta, nes mums reikia ten pateikti argumentus dėl to, jeigu tektų atidėti biudžeto vykdymo patvirtimų ir taip toliau. Tai toj D daly regis tie argumentai turėtų būti. Tačiau čia turime pagalvoti apie medžiagą, apie esmę, e, kurią e, paminėjo pranešėjas. Nacionalinės valdymo deklaracijos. Pirmiausia, mes apie tai ilgai kalbėjome ir sutarėm dėl to. Tad yra truputėlį keista šiandien sakyti, kad mes čia turime lūkesčių susijusių su komisija. Juk ne, turėtume lūkeš, tuos lūkesčius puoselėti valstybių narių atžvilgių. Aš manau, kad tame laiške, esu dėkingas komisarui šį laišką, komisaras nori eiti toliau, dirbti daugiau, tačiau jam reikia suteikti galimybę turėti daugiau veiksmų laisvės. Mums reikia pirmiausia padiskutuoti tarpusavyje, kokie iššūkiai kyla kalbant apie nacionalinės valdymo deklaracijas. Turime valstybės, kurių vienos yra federalinės, turime problemų susijusių su laiku, su jos toka, kokį tvarkarašį turėtume susidaryti, kad galėtume pasitelkti reikiamas priemonės, na ir galiausiai Dar vienas dalykas. Aš nežinau, ar Švedijos finansų ministras džiugiai pasirašys šį dokumentą. Aš manyčiau, kad mes turime siekti, kad kontrolė būtų, kokybės kontrolė būtų užtikrinama tikrai kokybiškai, nes čia ir būtų tas skirtumas lyginant su tuo, kaip darbas buvo dirbamas praeitie komisija kalbama apie, apie vairiausius, apie pranešimus, apie tai, kaip turėtų atrodyti tie nacionaliniai planai. Ir dar vienas dalykas. Dėl veiksmų ataskaitos. Aš manau, kad finansų ministrai turėtų pasirašyti metinės e, nacionalinės deklaracijas. Tai būtų logiška, kad komisaras pasirašytų taip pat veiksmų ataskaitą. Tačiau kita vertus, Galime kelti klausimą, ar ta tikrai padidins atskaitomybę ar ne. Nes galbūt galima veikti kaip iki šiol, parašą deda generalinis direktorius. Šioje srityje aš manau, kad mes pritarėme pagrindiniai idėjai, kad mums reikia tokios sistemos, kad veiksmų ataskaitos yra svarbus dokumentas. Turime padaryti viską, kad jos tokiu dokumentu taptų. E, Aš manau, kad turbūt nuolatinis kontaktas tarp atitinkamo komisaro ir jo kabineto. Tada tik tai tie pranešimai turės realią pridėtinę vertę. Kai dėl mokėjimų sustabdymo, visiško sustabdymo ar laikino sustabdymo, aš manau, kad šis skyrius yra esminis. Mes turėtume dar diskutuoti, kokią formuluotę pasirinkti, ar tie mokymai turėtų būti sustabdomi, galėtų būti stabdomi ir panašiai, dėl to dar turime susitarti, tačiau mes turime aiškiai suvokti, kada komisija turi sustabdyti tuos mokėjimus, o kada negali to daryti. Mes komisiją turime tam, kad būtų taikomos ES taisyklės. Mums svarbu, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam piknaudžiavimui. Na ir atsakomybę šios rytie turi prisimti Europos komisija. D dalis yra labai svarbi, kur kalbama apie korekcijinius visokius dalykus. Turėčiau pakomentuoti šiek tiek. E dalyje, kur kalbama apie naują sistemą 318 straipsnis. Aš manau, kad yra puiku turėti tam tikrus rodiklius, kuriais galima remtis. Man sunku būtų vertinti, koks bus skirtumas įgyvendinus šį siūlymą su tuo, kas vyko iki šiol, tačiau aš manau, kad šį klausimą kelt reikia. Na, norėčiau pasakyti, kad aš nesu prieš logiškas išlaidas, tačiau kiekvienu atveju reikia patikrinti, ar tikrai kiekvienos išlaidos yra logiškai pagrystos. Kai kas galbūt galėtų sakyti, kad vienu ar kitu atveju reikia mm, geresnės galimybės įvertinti, kokios tai turėtų būti išlaidos ir panašiai. Mes EPP frakcijoje diskutavome šio klausimu. Žinau, kad yra tokių dalykų, kuriuos nori diskutuoti frakcijos nariai, pavyzdžiui, dėl personalo išlaidų. D dalyje apie tai nekalbama, tačiau mes dar grįžime prie šio klausimo Taip pat komisijos galimos taikyti disciplinos priemonės ir panašiai, ką komisija siūlo, apie tai taip pat reikės diskutuoti. Mes tiesiog matėme šį laišką, matome, kokie yra komisijos ketinimai ir matome, kad yra e, noro e, dirbti toliau e, kartu su pranešėju ir su Europos komisija siekiant biudžeto vykdymo patvirtinimo. Aš norėčiau pasakyti, man susidarė įspūdis, kad mes sutarėme dėl esminių dalykų, tačiau, na, tiesiog reikia sutvarkyti tas detalės, kurios čia buvo paminėtas. Pirmininkas, dėkoju. Na, gana nusaikus pasakymas, o ne Ivanova. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti pranešėjui už didžiulį atliktą darbą. Dėkoju ponui Hatsimarkakiu, ačiū ponui komisarui, kuris tikrai visada atvyksta visus mūsų rengiamus klaus, klausimus. Ir m, mm, šiandien mes kalbame apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. E, žiniasklaida mus dažnai įspėja apie klaidas ar sukčiavimo atvejus ir panašiai, taip kad žiniasklaida taip pat prisideda prie sistemos gerinimo. Daug kas jau buvo pasakyta, Kristoferis apėmė jau EPP nuomonė, tai aš, ne, aš jau nebekartosiu to, kas buvo pasakyta, tiesiog noriu pridurti, kad aš pritariu tam, kad reikia laikytis konstruktyvios, kritiškos nuomonės, kaip tai daro ir mūsų pranešėjas. Tačiau tenka pripažinti ir padarytą pažangą. Ir auditorių rūmo ataskaita liudė, kad pažangos esama. Gerai, kad institucijos tobulina savo turimą sistemą komisaras per pastaruosius keletą e, mėnesių ir metų nu, nuolatos buvo pasirengęs bendradarbiauti su Europos parlamentu, teikė savo komentarus, ataskaitas ir panašiai. Trečius metus pailiui matome, kad klaidų mažėja. Norėčiau pridurti, kad pateiksiu šiokių tokių pakeitimų pranešimui. Pirmasis bus susijęs su efektyvios kontrolės sistemų tobulinimu. Sutinku su tuo, ką sakė pranešėjas. Reikia šį procesą tobulinti, įvedant baudas galbūt, tačiau taip pat norėčiau pasakyti, jog mums reikia daugiau konkrečios informacijos, daugiau duomenų iš komisijos siekiant išsiaiškinti, kokia kontrolės sistema yra įdėkta, kokioje narėje valstybėje ir kaip tai veikia. Nes tuo būdu mes tik galėsime įvertinti, kaip efektyviai veikia kiekvienos valstybės narės įdėktas kontrolės mechanizmas. Didelis klaidų procentas gali reikšti, kad kontrolės sistema veikia gerai, pavyzdžiui, bet gali reikšti ir kažką kitą. Kai kurios valstybės narės net neturi duomenų reikia mūsų kaupusios. Iš Olafo pranešimo taip pat man kilo tam tikras klausimas dėl 2009 metų veiklos. Ten be kita ko yra pasakyta, jog daugeliu atveju struktūriniai, struktūrinių fondų išlaidos yra planuojamos iš anksto. Aš manau, kad tai yra e, susirūpinimą kelianti tendencija. Svarbu, kad valstybės narės, Olafas, Europos komisija šios ir tie būtų budrus. Ir dar vienas dalykas. Darbų kalendorių susijęs su biudžeto vykdymu patvirtinimu. Aš nežinau, kaip savo rinkėjams turėčiau paaiškinti, kodėl turėčiau, kaip aš nereikėjams, kodėl mes 2011-aisiais kalbame apie 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Manau, kad reikia daugiau skaidrumo, daugiau matomumo, tačiau manyčiau, kad reikiamų veiksmų reikia imtis reikiamų metų. Apie tai kiekviena institucija turėtų pagalvoti. Tai štai, trumpai tariant, aš tiek ir norėjau pridurti. Dėkoju. Dank u wel, mevrouw Ivanova. Uh, er is een bijkomende woordmelding van Jan Herben Herbrandi. Labai ačiū, ponas Žirbandy. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mane įkvėpė tai, ką išgirdau, kalbant apie tą būsimą šešių metų laikotarpį, šia, šiame Europos parlamente daug kas vyksta. Mane, kaip jau sakiau, įkvėpė kolegų pasisakymai. Įsivaizduokime tuos skaičius. Nei viena valstybė narė, ne vienas šio parlamento narys neturėtų suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimą esant skaičiams tokiems, kokie jie yra. Na, jūs sakote, praeitį padėtis buvo blogesnė. Lietai ji gerėja. Tvarkoj. Tačiau reikia atsisakyti to įpročio sutikti su tokiais skaičiais, kokie yra pateikiami. Tiesiog žiūrėkime į skaičius ir suprasime, neturime suteikti biudžeto vykdymo patvirtimo esant skaičiams tokiems, kokie yra. Aš stengiuosi neprisitaikyti prie to darbo metodo, kuris egzistuoja iki šiol. Tiesiog E, Maničiau, kad gal esu kiek radikalokas, lyginant su čionykščiais įpročiais. Tiesiog man kyla klausimas, ar mums tikrai reikia tų, tų mažyčio laiptelio, tos mažytės pakopos pagerinimo vienu procentu kažkokių dalykų. Aš manyčiau, kad mes turėtume ko gero imtis radikalių žingsnių, radikalesnių bent jau žingsnių. Ir turėtume prisimti atsakomybę rinkėjų atžvilgių, juk Niekas neturėtų sutikti su tokiais skaičiais. Tad mano klausimas komisarui būtų toks. Ir tą patį klausimą aš prieš metus uždaviau ir klausimų metu. Nacionalinės deklaracijos, man atrodo, turėtų būti detalesnės, o valstybės narės dabar jau gali remtis Lisabonos, sutartimi joms tenka daugiau atsakomybės. Valstybės sekretorius bandė pasislėpti už senosios ES sutarties. Na, o pagal naująją sutartį, Lisabono sutartį, valstybės narės turi daugiau atsakomybės. Taigi nacionalinės deklaracijos yra svarbu, Europos komisijos veiklos ataskaitos yra labai svarbu. Aš manau, kad komisarai turėtų prisimti jiems tenkančią politinę atsakomybę, kaip ir valstybės narės jos taip pat turi prisimti jums tenkančią atsakomybę. Tad aš manau, kad turime būti radikalesni. Ne tik bandyti žengti mažais smulkiais žingsniukais, bet turėtume siekti žymiai daugiau. Dėkoju. Ehm, nu Dėkoju, tai yra jauno Niderlandų liūto žodžiai. Ar komisaras norėtų sureaguoti? Mes suteiksime jam progą, o tada dar pasisakys pranešėjas. Mm -hmm. Uh, actually, uh, of, uh, uh Tiesą sakant, dauguma pasisakymų šiais klausimais buvo, yra, buvo tikrai puikus ir ponas Fielneris iškėlėte mintį dėl esmės, dėl parašų sistemos. Tai metodas, kuriu, kuriam komisija pritartų. Todėl kaip pirmą žingsnį labai svarbu pristatyti tas valdymo deklaracijas. Taip, kaip mes pristatėme jums. Aš norėčiau Niderlandų e, deklaracijos. Tačiau Niderlandų deklaracija taip pat tikrai neatspindi to, E, ko reikėtų patikinti komisiją. Mes turime dirbti šioje srityje ir žinoma, jūs puikiai suprantate, kad kartais ne visada pavyksta e, ir kartais netgi politiškai nelabai korektiška prašyti ministro parašą. Mm, aš manau, kad ministras žinoma pasirašys, e, tačiau ne visuomet pakanka tos informacijos reikalingos komisijai patikinti. E, ir galbūt tai kelia problemų ministrams. Tačiau svarbiausia yra tai, kad esminiai elementai, e, kurie yra pristatyti mūsų dokumente, yra pristatyti išsamei ir jie atspindėti e, finansinių taisyklių projekte ir aš norėčiau paprašyti, kad jūs visiškai paremtumėte e, ir įtikintumėte tarybą patvirtinti 56 e, finansinio e, reglamento projekto straipsnį, kadangi vis dar, taryboje vis dar vyksta diskusijos dėl šio straipsnio. Ir kai mes E, išspręsime šį esminį klausimą dėl deklaracijų kokybės, galėsime žengti kitą žingsnį dėl politinio patvirtinimo ar panašiai. E, taigi, mano nuomonė, taip galėtume dirbti. Na, o dėl metinių veiklos ataskaitų. Demokratija yra puikus dalykas, e, tačiau jį leidžia turėti skirtingas nuomonės. Ir komisijos pozicija yra tokia, kad e, kasmetinės veiklos ataskaitos e, yra pasirašomos aukščiausiame vykdomajame lygmenyje ir tuo būdu yra suteikiama vadovams atsakomybę dirbti atsakingai ir kokybiškai. Visai neseniai buvo įgyvendinta e, e, kinok reforma. E, kaip padaryti vykdomuosius vadovus tikrai atsakingus už jų veiksmus? nes anksčiau iš tikrųjų niekas nebuvo atsakingas. Tai toks yra pagrindinis klausimas ir, ir mes siekiame, kad šis klausimas būtų išspręstas ir kad generalinis direktorius e, informuotų savo komisarą apie e, metinės veiklos ataskaitos turinį, apie išlygas, kurias jis padarė. Tai turėtų. Tai jau yra numatyta pakeistose generalinių direktorių e, nuostose. Taip pat turi būti pateikiama išsamesnė informacija dėl mokėjimų sustabdymo arba atšaukimo. Taip pat dėl neteisėtai išmokėtų lėšų susigražinimo. Tai reiškia, kad būtina pagerinti e, metinės veiklos ataskaitos kokybė ir aš manau, kad padarė šios pakeitimus mes e, turėsime kokybiškesnės ataskaitas. Tai, manau, atsakiau į tuos klausimus, kuriuos man užduovėte ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai puikų bendradarbiavimą, už puikius pasiūlymus ir idėjas, kaip pagerinti pinigų valdymą kadangi jūsų pinigai yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai ir juos būtina tinkamai valdyti. Dėkoju komisarė. Pane Makovaidė. Dabar ponas Filner. Pane Makovei pirmiausia. Dėkoju, pane pirmininkė. Rengiu pakeitimus. Turiu labai specifinių klausimų pranešėjui dėl pradėšimo projekto. Pirmasis klausimas būtų toks. Jis yra susijęs su devintaja dalimi. Ką pranešys vadina specifinėmis priemonėmis, kurios padėtų sumažinti klaidų procentą? Kitas klausimas. Kaip pranešėjas planuoja e, susigražinti e, iš valstybėms narėms išmokėtas lėšas, jeigu sakoma, kad lėšų valdymas yra puikus. 19 dalė apie tai kalbama. 31. 31 dalis. 38 atsiprašau dalis. Čia yra kalbama apie auditorumus. Kodėl apie ten kalbus klausimus e, nesidomi, sakyčiau, auditorumai. 79 dalis. Dėl sanglaudos. E, jeigu biudžeto įvykdymas nepatvirtinamas, kalbama apie teisinius veiksmus. Tai aš norėčiau žinoti, kokie tai galėtų būti veiksmai, kas konkrečiai turime omeny. 129 dalis. Čia kalbama apie vertintojo vaidmenį. Ar reikėtų kažkokios dar papildomos struktūros, kuri galbūt labiau būtų susijusi su komisijos ir, ir, tai, ir, ir auditorumų darbu, ar ne? Atsakymas. Aš tiesiog manau, kad pamiršau dar vieną horizontalų klausimą. Norėčiau tiesiog kreiptis į poną Hatsimakakį ir užduoti jam šį užmirštą klausimą. Pranešėjas kalba apie finansinį reglamentą. Jis norėtų, kad komisija pakeistų finansinį reglamentą. Aš manau, kad tai yra ko gero klaida, nes mes esam atsakingi už tai, kaip veikti šioje srityje. Tad neturėtume apie tai kalbėti biudžeto vykdymo patvirtinimo dokumentuose. Žinoma, ateityje mes galim to darbo imtis ir tą finansinį reglamentą pataisyti ar jį pakeisti, tačiau e, tai yra tas dalykas, kurio reikia pasiekti, bet nereikėtų jo minėti biudžeto vykdymo patvirtinimo dokumentuose. Na, pavyzdžiui, reikėtų numatyti, numa, galbūt reikėtų numatyti, kad e, kaip įpareigojimą komisijai E, parengti tam tikrus siūlymus. Na, o kol kas kalbėti apie biudžeto vykdymo patvirtinimą reikėtų, tačiau mano minėtų klausimų kelt nereikėtų, tai būtų tiesiog klaidingas žingsnis. Dėkoju. Dank u, Jorgo. Je kreeg een reactie van de commissaris. Je kreeg wat, wel wat vragen van. Jūs išgirdote komisaro reakciją. Pone Makova, aš nelabai supratau ketvirto jūsų klausimą ir e, visų pirmiausia atsakysiu į a, e, kitus klausimus. Jūs minite į specifines aplinkybės devintoje dalyje. A, e, gal ką jūlait, ponia Kajulat galėtų pasakytų. Kalbant apie imtis tais konkrečiais metais, tai čia kalbama apie apie mažas valstybės, kurios yra centrali, centralizuotos. E, o pavyzdžiui, tokios valstybės kaip Prancūzija, Ispanija ir kitos didelės valstybės, jos yra sunkiau įvertinamos. Na, taigi, valstybės narės e, kaip Estija, Danija, Vengrija ir Luksemburgas e, buvo išnagrinėtos ir tokie pavyzdžiui, tokios valstybės kaip Italija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Bulgarija, Rumunija nebuvo ištirtos. Ne, tai, tai tos ir yra specialiosios aplinkybės. Todėl e, klaidų lygis sumažėjo. Ir e, tai yra labai teisinga pastaba. Tačiau mokėjimai buvo nutraukti, o kai kuriuose valstybėse buvo nutrauktų arba atšauktų mokėjimų, todėl aš paprašiau komisijos e, padaryti tokių atšauktų ar sulaikytų mokėjimų sąrašą, todėl kad tikslas yra nenubausti, o besti pirštų ir pasakyti valstybėms narėms, kad jūs turite tai ištaisyti. Tik tai turi prasme. Tai vad būtent tokios ir yra tos specifinės aplinkybės. Nu, dėl 19 dalies, e, dėl e, atitaisimų. Tai e, kalb, čia kalbama apie neteisėtų išmokėjimų susigražinimą ir kaip tai vyksta. Aš turiu galvoje, kad visų pirmiausia mokesčių mokėtojas du kartus nukenčia. Visų pirmiausia yra nustatoma, nustatomas netinkamumas arba pažeidimas, atkreipiamas dėmesys, kad kažkas yra netaip tame e, projekte ir galbūt komisija gali paprašyti susigražinti tas lėšas e, per kitą projektą. Tačiau tokių pinigų susigražinama yra labai mažai. E, tačiau taisimų yra. Todėl turėtume aptarti, kaip galėtume iš tikrųjų faktiškai susigražinti tas neteisėtai išmokėtas lėšas. Nes jeigu lėšos yra susigražinamas iš gavėjo per kitą projektą, tai valstybė narė nukenčia ir tokiu būdu mokesčių mokėtojai moka du kartus. Na ir jūs dar klausite, kodėl dėl 37, 37 mm, dalies. Tai labai sena diskusija. Jeigu būtų viena metodologija, viskas būtų paprasčiau. Aš nesiruošiu gilintis į šią diskusiją, tačiau komisija mm, netaiko e, nuotraukos metodo, kurį, daro audito, kurį taiko audito rūmai. kaip pavyzdžiui audito rūmai taiko vienerių metų nuotraukos metodą. Komisija to nedaro. Tai yra skirtingos metodologijos. Penktasis klausimas apie rezultatų auditorių. Tai galėtų būti naujos pareigos, naujas postas. E, Pirmosiuose diskusijose su komisaru Šemeta kalbėjome apie vidaus auditoriaus paskirimą mums, kaip parlamentui, tai yra priimtina. Mes nenorime kišti į, į komisijos vidaus reikalus, jūs galite daryti, ką nori. Kalbame ne apie naujo posto sutarimą, e, sukūrimą, o apie naujos atsakomybės su, sukūrimą. Nes sutartis komisijai suteikia naujų atsakomybių. Ir aš tik tai klausiu, kaip komisija ketina šia, šios atsakomybės imtis o Europos audito e, rūmų naujas vaidmuo susijęs su efektyvumo kontrole, programos e, veiksmingumo kontrolė. Ir tai yra labai svarbu. Audito rūmai įvertinę e, veiksmus galėtų pateikti savo išvadas, O mes diskutuojame, tai yra labai politinis klausimas. Mes niekada nekalbame vien techniškai. Taigi Europos audito rūmai turi mm, mm, įgyvendinti daug didesnės permainas savo institucijoje nei komisija. Tai yra jūsų atsakomybė. E, ir atleiskite, aš nesupratau jūsų ketvirto klausimo ir negalėsiu atsakys, atsakyti. Taip pat e, dar sugrįžti norėčiau prie ponios Ivanovos e, dėl e, efektyvumo kontrolės sistemos. Geresnės kontrolės kriterijai e, yra susijęs su trimis dalykais. Tai yra naujų valdymo deklaracijų reikalavimas iš nacionalinių valstybių. Žinoma, tos deklaracijos galėtų pagerinti, e, nustatyti kriterijus ir pagerinti kokybę. O kitas dalykas yra galimybė įsikišti, kai kažkas neveikia. Ir tam tikslui būtina nustatyti kriterijus, kada įsikišimas galėtų būti įmanomas. Dėl sukčiavimo. E, jūs E, ponas komisarė, kalbėdamas e, apie mm, e, sukčiavimą, tai minėjote, kad kontrolės sistemos galėtų būti pridarintos prie jūsų tarnybų. Jūs taip pat paminėjote personalo klausimą. Žinoma, mes pranešime į tai atsižvelgiame čia ponios Krecil e, e, pastaba buvo. Tačiau turime atsižvelgti ir į proporcingumą, kadangi mažiau nei 5 procentai biudžeto e, skiriama personalui, žemės ūkiui ir sanglaudai skiriama daug daugiau ir todėl mes turime pasi, panagrinėti šį pro, proporcingumą. Ir norėčiau priminti, kad viskas turi būti savo laiku ir savo tinkamoje vietoje. Todėl į, į tai turėtume kreipti dėmesį, tačiau tai neturėtų būti pagrindinis mm, dalykas. Jūsų kolegos komisarė taip pat padėjo surenkti šaunes diskusijas, kurios nebuvo tokios sklandžios, kaip jums gali pasirodyti. Jos buvo gana sunkios. Pamenu vieną diskusiją, kai man e, kolega man net raštelių rašinėjo, kad raminkis, raminkis. Tai buvo tikrai karštos diskusijos, jos nebuvo lengvos. Ir aš galėčiau tik tai pasveikinti jūs kad jūs dirbate naują dvasę ir aš matau konkrečius žingsnius, tai yra svarbiausia. Tačiau turėčiau e, sugrįžti prie patikimumo. ES patikimumo. ES patikimumas piliečių akise yra labai smukęs iki negirdėto lyg, lygmens. Valstybės narės kaltina ES, e, kad ES švaisto pinigus, tačiau iš tikrųjų valstybės narės švaisto ir nesilaiko taisyklių. Ir vienintelis būdas išspręsti šią problemą, manau, yra įvardinti tuos kaltininkus ir juos sugėdyti. Ir pasirūpinti, kad 2010 metais sustabdytų visas programas, kurėtų, kurios turėtų būti sustabdytos ir visus mokėjimus taip pat, kaip padarė Junktinė karalystė. E, tačiau kad šios diskusijos būtų perkeltos į nacionalinį lygmenį, mums reikalingi skaičiai ir statistiniai duomenys. Visi šeši še, še, reikalavimai iš esmės susiję su skaidrumo reikalavimu. Ir aš jau matau, e, komisija jau praeitais metais pradėjo e, įvardinti valstybės nares, kurios nesilaiko taisyklių ir atkreipė jų dėmesį į tai. Aš taip pat norėčiau padėtėti, padėkoti e, Europos auditų rūmams už intensyves diskusijas ir pasveikinti jūs su naujų vaidmeniu. Dėkoju. Dank u, rapporteur, onder het... Dėkoju pranešėjui. Ponas Vilneris paplojo. Pone Českova, ką tik tais atėjo. Ji norėjo pasisakyti, tai prašom. E, ano, a e, děkuji, tak jak je zvykem, panu zpravodaji. Všechno... Dėkuoju. Noriu padėkoti pranešėjų, kaip įprasta. Viskas, ką išgirdau, yra tie dalykai, kuriems galiu visiškai pritarti. Jūs kalbėjote apie valstybės narės, tai yra iš tiesų labai svarbu. Turiu nedidelę pastabėlę. Tikiuosi, kad suprasit mane. Jūs kalbėjote apie valstybėms narims tenkančią atsakomybę, kalbėjote, kalbėjote apie nacionalinę statistiką. Ir apie klaidų procentą, kaip valstybės narės praneša tą klaidų procentą. Ir paminėjote štai tokį dalyką. Minėjote, kad turime susitelkti prie valstybių narių, kur žinome, kad klaidų galima tikėtis. Su tuo aš ne visiškai sutinku, nes aš manau, kad e, šiame komitete ir Europos parlamente mes matome kasmet, kad e, klaidų procentas ir ypač procentas klaidų atsiradusių dėl sukčiavimo gali pasitaikyti pačiose įvairiausiose valstybėse narėse, visose iš jų. Tad aš norėčiau tiek ir pasakyti. Pasakyti, kad tai, ką mes, e, mes e, diskutuojame šiandien, yra šios dienos įvykiai. Mes, aš manau, kad mes turėtume kit, kitų metų aptariamų klausimų sąrašą maną jį įtraukti. Manau, kad mes, kaip Europos parlamento nariai, turėtume pabandyti galbūt prognozuoti šiek tiek tas galimas klaidas. Turėtume atsižvelgti į Europoje susiklosčiusią ekonominę situaciją ir pagal tai, kad būtų galima nuspėti, kokios valstybės narės susidurs su problemomis. Dėkoju už pranešimą pranešėjų, dėkoju Europos komisijos nariui. Ir noriu pasakyti, kad pritariu kolegai, kuris ką tik išėjo iš salės, o jis minėjo, kad pranešėjų yra įprasta padėkoti, tačiau aš tą darau ne automatiškai, o tikrai labai nuoširdžiai. Ačiū. Eh, eh, Na, diskusijų laikas septintajam klausimui skirtas baigėsi. Pakeitimus galima teikti iki kovo 7 dienos, kitaip tariant, iki kito pirmadienio vidurdienio. Balsuosime Briuselėje kovo 28 dieną. Pereikime prie 8 darbo tvarkės klausimo, kuris yra trumpesnis. Kalbėsime apie specialios Europos audito rūmo ataskaitos dėl 2009 metų komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo dokumento. Ties šio klausimo buvo diskutuojama buvo parengtas pranešėjas, kviečiu pranešę trumpai jį pristatyti. Manau, kad iš tikrųjų galime kalbėti labai trumpai. Bericht, e... Pranešimas yra aštuntajame punkte. Tai yra 11 specialiųjų pranešimų. Atsižvelgėme į kolegų rekomendacijas, Pakeitimų padaryta nebuvo ir esu pasirengęs atsakyti į klausimus, jeigu jų kiltų. Ar turite klausimų, komentarų? Nėra nei klausimų, nei komentarų. Terminai pateikti pakeitimus lygiai taip pat kaip ir ankstesniuoju, ankstesniuoju pranešimo atveju. Kovo 7 dieną iki 12 valandos balsuosime lygiai taip pat. Na, situacijos situacija šiek tiek sunki, kadangi esu ir pranešėjas, ir pirmininkas, nėra vicepirmininko. Tai kas dabar vyriausias mūsų komitete? Kas čia vyriausiai įeina į komiteto sudėtį? Seniausiai įeina į komiteto sudėtį. Pone komisarė, ačiū Jums. Ačiū už atliktą darbą, už atsakymus. Palaikysime ryšius. Devintas klausimas. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas 8-10 Europos plėtros fondai. Čia pateikiau pranešimą. Jis susideda iš dešimties dalių. EPF sudaro 22,6 milijono 2008-2013 metams. Erdo. Daug kas jau panaudoto, o mano pranešime atspindėta 10 elementų antrajame, trečia, antra, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyje viskas yra kas svarbiausia sudėta. Nulatos pasikartoja kritika, kad Europos biudžetą neįtraukiama EPF. Nors, kalbant apie vystimo politiką, tai yra vienas iš svarbiausių instrumentų. O ta antroji, trečioji ir ketvirtoji dalis kaip tik pakartoja tai, kas jau buvo sakyta anksčiau. Komisija žadėjo įterpti EPF į biudžetą. Ir dabar jau tarybos bei valstybių narių reikalas pasirūpinti, kad EPF būtų įtrauktas į biudžetą nuo 2014 metų. Antras dalykas, ponia Ulmajer tai sudomins. Komisija įsipareigojo, kad 20 procentų e, paramos vystimui būtų skirta švietimui ir e, sveikatos apsaugai. Trečias dalykas, audito rūmai sako savo ataskaitoje, kad 8, 9 ir 10 fondo valdymas labai atitinka tai, kas pasakyta sąskaitose. Septintame, aštuntame, devintame, dešimtame ir vienuoliktame paragrafuose arba dalyse atspindima didžiausi trūkumai. DAS dėl investicijų. Ir taip pat pažymima, kad e, demokratijos gynimo mechanizmas taip pat nepakankamai gerai veikia. Dėl buhalterių mechanizmo čia yra patobulint, e, čia yra daug pažangos padaryta. Šeštasis elementas 18 paragrafe. Speciali auditorių rūmų ataskaita dėl EPF paramos vakarų Afrikoje. Toliau labai sudėtingas klausimas, kurį labai teisingai kėlė pane Greslė. dėl EPF e, gaunamo pelno reikėtų su komisija tą klausimą aptarti ir susitarti, nes kyla finansavimo, e, personalo e, finansavimo arba atlyginimo problemų. Ar čia galima jiems atlyginimus mokėti iš pelno procentų? Tai reikės dar aptarti, su komisaru pasišnekėti Toliau dalis nuo 20 iki 22 parama biudžetui. Buvo išleista žalioji knyga. Apie tai kalbėsime ketvirtadienį. Mm, biudžeto paramos sistema mus įgalina atlikti kitokią kontrolę. Reikia kal... E, spręsti viską pagal rezultatus ir pagal metodus, kurie yra pasitelkiami. Reikia atkreipti dėmesį, kokį vaidmenį atlieka delegacijos bei jų personalas. Pasaulio bankas turi vieną instrumentą, vadinamą PEVA Tai yra viešosios išlaidos ir finansinė atsakomybė. Ta instrumentą pasitelkus turėtų būti užtikrintas didesnis skaidrumas. Devintas elementas mano e, ataskaitoje būtų kontrolės strategija, tos kontrolės, kurią pasitelkia Europe 8. Visą tai turėtų būti stiprinama. 34-35 paragrafas tą atspindi, o 36-45 paragrafas intinai atspindi investicijų pajėgumus pereinamajame laikotarpyje. Investitorių atstovai buvo klaus, e, dalyvavo klausimuose. Manau, kad buvo padaryta tam tikra pažanga ir reikėtų užtikrinti koordina, geresnį koordinavimą su Europos investicijų banku. Reikėtų įvykdymo patvirtinimo procedūros e, pagrindų susitarimui reikėtų, kad būtų aiškiau sudarinėjamas tas juodasis sąrašas, į kurį traukiami visi sukčiai. Tuo pačiu reikėtų ir per Olafą kažkokį tai e, padalinį kurti, kuris kovotų su sukčiavimu. Reikėtų, kad komitetui būtų reguliariai teikiamos ataskaitos, kad tos ataskaitos būtų labai struktūrizuotai, struktūrizuotai pateiktos, tai tikrai daugiau negu e, kartą per metus. Tai štai tiek dešimt pagrindinių punktų iš mano pranešimo, o dabar norėčiau paprašyti kolegų sureaguoti. Jeigu turite kokiu nors klausimu, o gal nori pasisakyti audito rūmai, prašau, jūs, ponė. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad jūsų e, projektas labai e, teigiamai ir e, teisingai atspindi mūsų išvadas ir mes juos, jas atsižvelgsime būtinai. Dėkuoju. Ir iki apabdėti, o tik dvi vordmeldingen. Gal komisijos atstovai norit pakomentuoti, ponė Českova? Ponas Epingreikis turi kalbėti. Daugiau kas nors? Jūs taip pat, kolegė, taip, komisijos atsakžodis. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasveikinti pirmininkai pranešėją pateikusi pranešimą, sveikiname jį. Aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbus yra tie dalykai, kuriuos girdėjome kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Visą tai aišku turi tikslą pat, sutvirtinti kontrolės mechanizmą. Svarbu e, turėti rodiklius, kurie nurodytų, nuo kada galima sakyti, kad kyla rizika ir kada galima reaguoti. Kol kas tokių dalykų nėra. Kitas dalykas, kuris yra minimas panešimų projekte, yra parama biudžetui. Komisija sveikina šią iniciatyvą, manau, kad tai yra žingsnis teisinga linkme ir manau, kad e, mums reikės dirbti toliau šiuo klausimu. 38 e, e, straipsnis kur kalbama apie dėl atskirimo sistemos taikomos šalims gavėjoms. Ir aš manau, kad um, ten yra pasakyta daug svarbių dalykų. Svarbu, kad galėtume šiuos dalykus aptarti su kitais potencialiais donorais, Turime taip pat sulaukti nepriklausomos nuomonės dėl lėšų tvarkymo mūsų valstybėse narėse. Aš manyčiau, kad vertinimas turi būti viešas, turi būti atviras dialogas su šalimis partnerėmis, kad galėtume žinoti, kokias problemas turime spręsti, su kokiamis iš jų susidurėme. Kai dėl EPF palūkanų panaudojimo administraciniai paramai Čia e, yra nelabai aiškus juridinis pagrindas, komisija negali tomis palūkomis pasinaudoti, e, atlyginti tuolatos dirbantiems žmonėms. Tačiau galbūt būtų galima administraciniam palaikomajam darbui tas lėšas panaudoti, tačiau, kaip jau sakiau, turime žinoti, pagal kokias taisyklės elgiamės, jūs turbūt labai aiškios. Manau, kad tuo savo pasisakymą baigsiu, o pakomentuosiu vėliau, jeigu dar turėsiu ką pridurti. Ačiū. E, Dabar e, nuo EPP pasisakys ponė Elmair. Pone pranešėjau, pone pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums Labai vaisingas buvo mūsų apsikeitimas nuomonėmis. Pritariu pagrindinėms mintims, kurios išdėstytos pranešime. Maničiau, kad labai svarbu, jog nuo 2014 metų parama vystimui ir viskas, kas šioje srityje daroma, finansinė E, pusė ir visa kita būtų įtraukta į ES biudžetą ir kad tai nebūtų atskira kažkokia procedūra. Mm, nereikia čia kurti atskiro biudžeto, kuris veiktų e, išslyzdamas iš parlamento kontrolės. Aišku, ir politikos problemų kyla, ir politikos vykdymo tam tikrų problemų. E, Dar porą trajetą dalykų norėčiau paminėti, kurie yra svarbus paramai vystimui. Pirmiausia, norėčiau paminėti, kad ko gero mes į per daug sričių leidžiamės, kalbant apie turinį. Ir geografiškai labai plačiai išsimėtome. Visoms šalims kurios patiria kažkokių tai problemų, negalime e, teikti e, geros programos, nors es, e, pagalbos, nors esame pilni geros valios, vis tik tai turėtume nusistatyti prioritetus. Taip pat norėčiau padėkoti komisarui Piebalgui, kuris sako, kad prioritetai žemės ūkiui, sveikatos apsaugai ir kitur nustatyti prioritetai turi būti ir toliau rutuliojami. Aišku, tai yra teisingi prioritetai. Patys svarbiausi, e, nereikėtų ko gero plėstis į kitus. mūsų viduržėmio jūros politika, mūsų uh, kitos politikos politikos turėtų turėtų būti nukreiptos tokia linkme, kad e, kad žinotumėm, kaip kaimynai, kaimynų visų, visų, visi, visi vieni kitų problemas ir kad žinotumėm, e, kaip ES veikti, ypatingai atsižvelgiant į migracijos problemas. Savaime suprantama, kad e, žmonės, jeigu kažko neturi namuose, vyksta ieškoti to, e, to, to vyksta ieškoti kitur. Reikėtų ir jaunimui suteikti daugiau šansų, manau, kad tai yra labai svarbu. Dėl paramos biudžetui. Tai kelia problemų. Nežinau, kaip čia viską apibendrinti, tačiau vis tik tais reikėtų pasakyti, kad tą paramą biudžetui reikėtų, paramą biudžetui reikia teikti užsitikrinant tam tikras garantijas. Jau rengiant projektus reikėtų tas garantijas kurti ir kad garantijos būtų ne vien tik tais popieriuje, bet kad jos veiktų ir praktiškai. Kitaip tariant, kad tie fondai nebūtų nukreipti e, kažkokiems tikslams, kuriems mes e, nepritarėme. Reikėtų atsižvelgti vystimo tikslus, reikėtų sukurti minimalias sąlygas. kalbant apie EPF pelną, tai irgi reikėtų pasižiūrėti, kam tas pelnas pasitarnaus, nes sumos, aišku, didžiulės. Reikėtų aiškiai apibriežti, ką e, iš, tų, iš to pelno darysime. Taip pat būtų gerai sužinoti, kokie žmonės, kuriam, kokiam laikotarpiu yra samdomi. Ar tai žmonės, kuriais užkamšamos tik tai skylės, ar žmonės samdomi ilgesniam laikui. Koks personalas? Į kokį tai personalą yra nukreipiama? Dėkoju pranešėjui dar kartą ir tikiuosi, kad šis pranešimas pasitarnaus puikių pagrindų EPF e, įvykdymo, biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai. Ačiū dabar ponė Českova. Slovo, pane predsedo. Dėkuoju už suteiktą žodį, gerbiamas pirmininkė. E, leiskite pratesti anksčiau kalbėjusiojo mintį, e, tačiau aš susitelksiu į kitą aspektą Tai penktasis punktas, e, kuris atrodo yra labai svarbus. Čia kalbama, kad 20 procentų lėšų e, skirtų vystimuisi turėtų būti skiriamos švietimų ir visuomenės sveikatos tikslams. Ir leiskite e, padaryti nuorodą į Deve komiteto nuomonę, kurioje sakoma, kad turėtume susitelkti į motinų sveikatą. Aš norėčiau, kad mes pradėtume diskusiją šio, šią temą komitete, e, kadangi ypač tose srityse, e, kuriuom tai yra vystimos sritis, kuriuoms yra skiriamos lėšos, motinos yra labai susijusios. E, mes žinome, kad yra e, standartai Europos Sąjungoje, kurių nėra laikomasi tose valstybėse, kuriuose suteikiama vystimosi pagalba. Ir aš manau, kad e, čia galima būti paskirties e, taikymą išplėsti, numatant e, besilaukiančių motinų, ką tik pagimdžiusių motinų sveikatą ir turėtume padėti išspręsti šias konkrečias problemas ir skirti lėšų šioms konkrečioms sritims. Ir aš net norėčiau e, pradėti diskusiją dėl didesnių, didesnio procento lėšų šiams tikslams. tai tikrai puikiai dera su vertybėmis, kurias mes norime e, skatinti ir norime skatinti e, besivystančiose šalyse. Tam mes ir skiriame vystimosi finansavimą per įvairius fondus. Taigi manau, kad turint galvoje gyventojų sudėti tose šalyse ir gerbent jų kultūrą, turėtume pasvarstyti atvirai pasakyti. E, apie tai kalbama nuomonė šeštame punkte, jūs galite žvilgtelėti, kas tam parašyta. E, tai deve komiteto nuomonė. Manau, šį punktą galima būtų išplėsti ir jį įtraukti e, lėšas skiriamas seks, e, lytiniai ir reprodukciniai sveikatai. Žinoma, aš tikrai pritariu gal kad tam turėtų būti skiriama ne tik 20 procentų, bet ir daugiau lėšų. Ir skiriama būtent švietimui ir sveikatos apsaugai. Dėkuoju. Dank u wel. Ik ga proberen bij de vrouwelijke collega's in een goed daglicht. Dėkuoju. Aš eh, pabandysiu suteikti žodį visų pirmiausia moterims. Na, o dabar grįžkime prie e, darbuotojų ir palūkanų klausimų. Tai tikrai nebūtų e, kažkoks ypatingas dalykas. E, yra įpriimami žmonės tokioms užduotims. Ir mes puikiai suprantame, kur mes leidžiamės, kaip taryba jau pasisakė E, ir aš taip pat pasisakiau už tai, kad reikėtų daugiau įtraukti į biudžeto eilutes. Ar bus kažkokie tai klausimynai mane domintų ir ar būtų poveikio įvertinimas? Dėkuoju. Ponas Epping, prašau. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter, om mij het eh, woord te geven. Dėkuoju, ponė pirmininkė. su dideliu susidomėjimu perskaičiau šį pranešimą. Intelektinių požiūrius yra tikrai nuoseklus, tvirtas, jis yra teisingai surašytas, norėčiau keletą pamastymų išsakyti. Norėčiau kūrybiškai prisidėti prie šio pranešimo. Na, iš tikrųjų, dešimtasis EPF sulaukė reikšmingo padidėjimo lyginant su devintuoju. Norėčiau paklausti, ar turint omeny, kad taip reikšmingai šis fondas padidinamas yra e, pasiruošę gavėjai ta, tas lėšas įsisavinti. Norima išleisti daug pinigų, tačiau matome, kad Na, yra atveju, kad tai tiesiog yra neįmanoma, negalima jų išleisti. Nutinka taip, kad metų pabaigoje visus apima neviltis. Norime bet kokią pagalbą, tą pagalbą, bet, bet kokiamis priemonėmis tą pagalbą išmokėti. Tai aš ir norėčiau paklausti, kiek padidėja yra įsisavinimo pajėgumai. Dabar padėti Šiaurės Afrikoje. Apie tai jau šiek tiek buvo kalbėta. Vasario antrą dieną ponė Ešton pareiškė e, minisesijos metu, jog kaiminystės politika iki šiol nepavyko. E, Viduržėmio jūros regionui tai yra tikrai labai, sakyčiau, reikšminga išvada. Matėme, kad tuo pat metu vyko manifestacijos Egipte buvo nuverstas Hosimų barakas, tad kylantis klausimas būtų toks. Kiek EPF prisidėjo prie Šiaurės Afrikos šalių plėtojimo, ar buvo kokio, kokio nors pozityvaus efekto? neišeina nekreipdėmėsio į klausimą, ar ši politika nebuvo vykdama taip, kad tiesiog sukėlė daugiau nusivylimų negu pasitenkinimo. Trečia. dėl NVO. Manyčiau, kad egzistuoja tam, institu, tam tikro institucinio nes, nepasitikėjimo susijusiu su ne, e, nevyriausybinėmis organizacijomis. Na, ne visos jų yra šventos, tas tiesa. Galite, aišku, iškelti klausimą, o kaip jos yra susijusios su tvaria plėtra. 2009 metais audito rūmų pranešime yra sakoma be kita ko, kad NVO dirba prie tokių projektų, kurie nėra tvarūs. Milijardą eurų suvalgė tie netvarūs projektai. Tad aš manau, kad reikia e, didesnį dėmesį atkreipti į specialų auditorumų pranešimą. Tame specialiame pranešime, be kita ko, yra sakoma, kad rytų ir vakarų Afrikoje. E, lėšų įsisavinimas irgi stringa. Būtent dėl to aš ir noriu pasakyti, kad jūs pasielgėt sąžiningai paskelbdama šios dalykus. Tiesiog turime mažiau pasitikėti galbūt nevyriausybinėmis organizacijomis, atsargiau su jomis elgtis. Pavyzdžiui, sakoma, kad su naftos įmonėmis ar su e, daugelį šalių dirbančioms įmonėmis taip pat reikia elgtis atsargiai. tų beveik valstybinių organizacijų reikia vengti. Mes angliškai kvangu vadiname tas organizacijas. Aš pritariu kritikai, kuri buvo pareikšta, kai kuriais atvejais parama biudžetui yra panaudojama taip, kad būtų galima tiesiog pasisavinti biudžeto lėšas. Sakoma, kad norima bet kokią kainą pagalbą skirtas lėšas išleisti, tų lėšų skiriama daugiau. Ir paskui, na, susidurėma su tomis problemomis, kaip, kaip jau ir buvo paminėta, tiesiog nesugebama tų lėšų įsisavinti. Maničiau, kad bent Afrikoje tą pagalbos didinimą reikėtų susijęti su galimybė struktūriškai įsisavinti šias lėšas. Na, e, taip pat matėme, kad sakoma, jog iš dalies ta pagalba buvo veiksminga. Antra teiginio dalis būtų iš dalies. Ne. Ponas Šmit atstovavo buvusią Europos komisijai ir galbūt komisaras Kalas e, dirbęs buvusioje komisijoje galėtų daugiau pakomentuoti šį klausimą, tačiau nežinau. Ar reikia didesnio funkcijų delegavimo? Ar reikėtų numatyti kažkokį mikrovaldymą tų lėšų ar ne? Tai, manot, būtų tokie pamastymai. Manau, kad mūsų darbas turi būti susijęs su tuo, kas vyksta realiam gyvenime, kas vyksta gatvėje ir ypač gatvėse musulmoniškųjų valstybių. Ačiū. Ačiū pirmininkė visų pirmiausia, ačiū už pranešimą. Manau, kad jis tikrai suteiks puikų pagrindą mūsų diskusijoms. Aš nes, neketinu leistis į, e, į tuos punktus dėl Šiaurės Afrikos. E, mūsų kolegos jau apie tai kalbėjo. Tačiau e, man įdomu, kas atsitiko, nes šiuose diskusijose neatsispindėjo e, tam tikri dalykai. Mes nesugebėjome suteikti vystimusi pagalbos e, tiesiogiai. Ir ponia aš Ešton e, ten nedalyvavo. Taigi galbūt turėtume paklausti, galėtume paklausti Ešton, e, kaip mes e, turėtume e, lankščiau panaudoti vystimosi paramą. Ir galbūt galėtume sulaukti atsakymą iš komisijos kaip e, galima būtų greičiau pasinaudoti šiais fondais. E, kitas dalykas - Europos investicinis bankas. Čia yra susiję nemažai problemų. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, kurio būstinė yra Londone. Jie turi tam tikras atsakomybės Šiaurės Afrikoje, kadangi vyriausybės buvo sukurtos po revoliucijos ir e, čia gali būti pasinaudota rekonstrukcijos banko lėšomis. Taigi dėl devinto e, punkto dabar yra nuoroda į Europos investicijų banką, tai susijęs su lėšomis e, kurios yra skiriamos ten, kur mes nelabai, esam, už ką mes nesame labai atsakingi. Pranešėjas E, išreiškė tam tikrą kritiką dėl devintojo punkto, vokiškame vertime tai neatsispindi atitinkamai. Na, žinoma, mes žinome, e, kad bankas veikia savo, e, savo politikoje labai skaidriai ir turėtume išsiaiškinti, kasgi iš tikrųjų įvyko. Uh, E, Mano kolega Defrys išėjo, tačiau žinau, kad Europos audito rūmose yra e, vidinis mąstymo būdas dėl e, šių problemų, dėl šių nelaimių, kurias mes turėtume padėti spręsti. Na, o kai kalbame apie tokias rytes e, šalis kaip Haiti, e, netgi specialus e, fondas tam numatytas ir yra panaudojamas, tačiau kaimininių valstybių atžvilgių mums labai sunku panaudoti lėšas ir pasižiūrėti, ar tos lėšos tinkamai panaudojamos. Todėl galbūt audito rūmai galėtų padėti mums supaprastinti šią sistemą, kaip mes galėtume elgtis mm, nelaimių atvejais, teikdami e, pagalbą nelaimių ištiktiems regionams. Ir galbūt e, e, vystimosi plėtros komisaras galėtų įsitraukti į šią diskusiją. Dėkoju. Atrodo, daugiau nėra norinčių pasisakyti. Aš dėkuoju kolegoms už siūlymus, už komentarus. Mm, e, dėl e, paramos biudžetui klausimo buvo e, išreikštas susirūpinimas įvairūs šiuo klausimu ir aš žinau, kad čia daug ką galima pagerinti. Ir aš konsultavausi su su audito rūmais e, rengdamas šią nuomonę. E, e, yra ir specialus pranešimas šiuo klausimu ir komisijos dokumentas, todėl turėtume pasižiūrėti, kaip galėtume panaudoti įvairius fondus šiais tikslais, kaip išvengti korupcijos, Mm, tai šiam, šiame pranešime aš jau e, keletą šių aspektų paminėjau. Ketvirtadienį e, bus pristatytas pranešimo projektas, kuris sudarys komisijos žaliosios knygos dalį dėl paramos biudžeto ir ten aš mm, atkreipiau dėmesį į specifinius klausimus Aš atsižvelgiau į kai kurias rekomendacijas, e, e, kurias pateikė ECA e ir tik ketvirtadienį tai nagrinėsime. Tai išdavė komiteto siūlymai. Taigi į juos yra atsižvelgiama mano pranešime dėl paramos biudžetui. Todėl, manau, turėtume pasitarti, kaip geriau e, įvairius dalykus suformuluoti, e, e, kaip suformuluoti klausimus susijusius su nevyriausybinėmis organizacijomis. Pone Gressler ir Holmeier iškėlė personalo klausimus. Ir aš norėčiau taip pat, kaip pranešėjas, paprašyti komisijos pateikti platesnės informacijos prieš balsuojant 28 dieną, kad galėtume e, priimti informuotą e, sprendimą bei priimti ar atmesti šios siūlymus. Žodis komisijai. E, Labai trumpai. Pone Holmair iškėlė klausimą dėl tiksl, pagalbos tiks, tikslingumo, numatant konkrečius sektorius ir panašiai. Apie visą tai bus kalbama žalioje knygoje dėl naujosios plėtros politikos. E, tai bus apie, apie tai bus, į tai bus atsižvelgiama ir kitame finansinėme dokumente, finansinėme plane. Taigi, taip pat buvo minima apie kitą kur Šiaurės Afriką. Norėčiau pasakyti, kad mes nesame e, kol kas šio klausimo pasirengę plačiau komentuoti, bet kolegos grįž dar prie šio to klausimo, jį aptars. E, komisija tiesiog dabar pati sprendžia, kaip tą naują situaciją spręsti. Kalbant apie atskirą šalis, norėčiau pasakyti, kad daugelis valstybių narių nėra Šiaurės Afrikoje. Tiesiog stengiamasi dirbti tą pačią, tą pačią kryptimį, stengiamasi bendradarbiauti su kaimininiu regionu, kur nenorėtume, kad ES ne, nebūtų nesanti. Galiu patvirtinti, kad mes diskutuojame apie, perma, e, apie, apie personalą, kurie nėra nuolatos dirbantis asmenys su neterminuotomis darbo sutartimis. Priešingai, jų darbo sutartys yra terminuotos, dažniausiai apimančios trejus metus. E, Visą tai e, vyksta pasirašęs susitarimą su taryba dėl samdomo personalo taryba yra prieimusi tokį juridinį pagrindą, kurį mes turime taikyti. Pone Českova, be kita ko, kalbėjo apie nevyriausybę. Apie tūkstantmečio tikslus. Ir e, svarbus, kad pagalbos lauktų to šalis, kurios parengia patikimus planus, kad būtų E, pavyzdžiui, gyvenami projektai vaiko ir motinos sveikatos rytyje. Mes turėtume pirmiausia teikti pagalbą toms šalims, kurios turi konkrečius projektus, nes kai kurios šalis, pavyzdžiui, savo tikslų nėra numačiusios, jų nesiekia ir neatsiskaito už atliktus darbus. Ponui Epping norėčiau atsakyti dėl galimybių įsisavinti skiriamas lėšas. Na, čia problemų tikrai neturime. Čia tų lėšų galime išleisti be jokių problemų tiek, kiek jų yra. Dėl Šiaurės Afrikos turiu pasakyti, kad e, tam regionui kol kas minėta pagalba nebuvo taikyta. Dėkoju. Manau, kad ponas Epping savo nuomonę galės išdėstyti uh, e, olandiškoje spaudoje, ar yra kitų klausimų. Šiuo diskusijas baigiame. Kitas pirmadienis, vidurdienis yra terminas pakeitimams pateikti. Balsuosime kovo 28 dieną dėl šio pranešimo. Įvairūs. Ar kas nors norėtumėte iškelti kokį nors klausimą, kolegos? Ne, regisi, ne. Jeigu ne, tai tuomet kitas mūsų posėdis vyks kitą ketvirtadienį nuo 9 valandos. Visiems dėkoju ir pirmininkas taip pat maloniai padėkoja vertėjams.